Dear colleagues, we will start our today's meeting, please. Kolegos, padedame šiandienos posėdį, prašyčiau visų susėsti. Daugelis komiteto narių yra išvykę Junktinės valstijas, nes ten lankosi didelė delegacija, taip pat ir komiteto pirmininkas ponas Lavija. Aš šiandien jį pavaduosiu. Taip pat noriu iš karto pranešti, kad dėl to šiandien trūksta kai kurių narių posėdėje. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės e, tvirtinimas. Jei niekas neturi prieštaravimų, patvirtiname ją be, be pakeitimų. Prieštaraujančių nėra, tad patvirtinta. Antrasis punktas - pirmininko pranešimai. Visų pirma, dėl mūsų kitų komiteto posėdžių. Kitas Envi posėdis e, įvyks kovo 26-ąją. Posėdžiausime tik tai iš ryto. Po, po pietinio posėdžio nebus, nes tas posėdis buvo nuliuotas. Renksime bendrą e, posėdį su Agri komitetu, svarstysime klonavimo klausimą. Šiuo klausimu NV ir Agri komitetai dirba drauge pagal e, darbo tvarkos taisyklių 55 taisyklę. Ir kitas bendras posėdis, kur bus svarstomas pranešimo projektas. Abiejų komitetų įvyks e, balandžio 16 ketvirtadienį nuo 11 iki 12.30. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad šiandienos posėdėje vertimas vyksta 22 kalbomis, išskyrus estų ir airių kalbas. Kaip įprasta mūsų posėdis yra e, transliuojamas internetu ir taip pat yra e, visa informacija apie posėdį prieinama elektroniškai. Ir toliau e, pagal darbo tvarkę vykstančių tarp institucinių dėrybų pristatymas. Vyksta dėrybos dėl kūro kokybės direktyvos ir atsinaujinančių kūro šaltinių. E, direktyvos susijusių su e, ILUK e, dosije. Pirmame trilo, trišalėme susitikime, kuris vyko Strasbūre kovo 10 dieną, parlamento tarybos ir komisijos atstovai pasikeitė nuomonėmis, išsakė savo pozicijas, e, ypač akcentuodami svarbiausius politinius aspektus. ILUK veiksnius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų apskaitą, taip pat pirmos kartos e, biokūro e, gamybos apribojimą ir jo, to kūro indėlio atsinaujinančios energijos šaltinių tiksluose apribojimą. Visos institucijos akcentavo, kad dėrybos turi vykti e, atvirame klimate ir nustatytas e, kitas, nustatyta kita data ir kitas trišalis susitikimas įvyks kovo 24 antradienį. Toliau turėtume kalbėti apie anglės dioksido e, emisijų e, jūrų transporte, stebėsenos apskaitos ir tikrinimo reglamento pakeitimus. Laikantis trišalėme susitikime pasiekto susitarimo, mūsų komitetas turėtų pritarti šiam siūlomam pakeitimui, be neteikdamas toliau, jokių tolesnių pakeitimų. Šio dokumento svarstymo tolesnė tvarka yra tokia. Envi komitete turėtume balsuoti kovo 26, o plenarinėme posėdėje e, šį klausimą turėtume svarstyti e, balandžio mėnesio antroje sesijoje. Toliau e, plastikinių maišelių vartojimo mažinimas šiuo klausimu situacija ta pati, e, tarybos pozicija atitinka e, mūsų poziciją ir pranešėjas rekomenduoja komitetui pritarti pristatytai pozicijai be tolesnių pakeitimų. Šio dokumento tolesnis tvarkaraštis e, balsuosime komitete dėl jo kovo 31. -ąją o plenarnėme posėdėje turėtume jį svarstyti balandžio mėnesio antroje plenarnėje sesijoje. Jei niekas neturi jokių pastabų, periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto veterinarinių medicininių produktų. Norėčiau visų pirma suteikti žodį komisijos atstovui. E, pristatyti Envi komitetui komisijos poziciją. Ponas Andžiai Janrys tą padarys. Prašau, žodis jums. Uh, thank you, Chair. Good morning. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Šiandien aš norėčiau Jums pristatyti pasiūlymą reglamentui dėl veterinarinių medikamentų. E, vos tik atsiradus ES teisės aktams, medikamentams e, skirtiems žmonėms buvo skirti buvo parengti reglamentai. Pirmą kartą 1965 metais, taigi dabar pažymime 50-metį. Ir e, po to buvo parengta pakankamai dokumentų skirtų veterinarijos sektoriui. Veterinariniai medikamentai skiriasi nuo e, žmonėms skirtų medikamentų, todėl reikia kitokių ir taisyklių. Šiuo pasiūlymu pirmą kartą yra sukūriamos taisyklės veterinarinio sektoriaus poreikius tenkinantiems medikamentams. Taisyklės yra nustatytos reglamente. Peršvilgę e, šio dokumento istoriją, pamatysime, kad viskas e, prasidėjo 2009 metais, kai Europos komisija parengė deklaraciją, e, pagal kurią buvo sukurtas e, šios e, srities veiksmų planas. Vėliau buvo parengtas suinteresuotų pusių, suinteresuotų pusių ataskaita 2011 metais. 2010 metais jos buvo pristatytos, 2011 vyko uh, E, konsultacijos su suinteresuotomis pusėmis. 2012 metais vyko labai daug tikslinių susitikimų. 2013 metais diskusijos vyko poveikio vertinimo taryboje, o galiausiai 2014 metais buvo parengtas pasiūlymas teisės aktui. Be abejo, komisijoje vyko labai daug konsultacinių posėdžių ir Europos komisija 2014 m. rugsėjo 10 d. parengė galutinį pasiūlymo variantą. Pereikime prie šio pasiūlymo juridinio pagrindo. Kaip jau buvo pasakyta, e, siūlomas dokumentas bus reglamento formos. Tai turėtų iškirsti kelią įgyvendinimo diskriminacijai. Pasiūlyme yra surinktos visos taisyklės susijusios su veterinariniais medikamentais. Ir tai bus sutelta viename dokumente, viename reglamente. Kol kas taip nėra. Iki šiol 726 2004 metų reglamentas būdavo taikomas. Dabar mes siūlome, kad būtų parengtas pagrindinis dokumentas, kuris apimtų deleguotus aktus ir įgyvenimo aktus. Kokios problemos iškyla labiausiai rengiant šį reglamentą? Poveikio vertinimas yra susijęs su dviem pagrindinėmis problemomis. Pirmiausia, ES nepakanka autorizuotų veterinarinių vaistų. Ir kitas dalykas iškyla antimikrobinė e, atsparumo grėsmė. E, Europos Sąjungoje turi būti padidintas autorizuotų veterinarinių vaistų kiekis, ypač e, smulkiems gyvūnams. Taip pat turi būti užkirstas kelias daugeliu lygų susijusių su stambiaisiais gyvūnais. Tai tada iškyla klausimas, kas yra smulkieji gyvūnai, kas yra stambėjai gyvūnai. ES e, medikamentų mokslinė taryba išskyrė e, smulkes gyvūnų rūšis pagal jų e, suvartojimo suvartojamo pašaro skaičių kiekius Ir e, ta kategorija įeitų galvijai, avis, keulės, šunės, katės ir vištos. E, viskas turi būti įvertinama e, santykyje su žmogaus veikata ir pasveriant padarinius ūkininkavimui. Dabartinė ES juridinė bazė nesukuria geros E, gero pagrindo medikamentų autorizavimui, bet pagal ją yra numatytas nauj, e, inovacijų kūrimo galimybės. Todėl reikia geriau sutvarkyti administracinę pusę. Dabar perinu prie reglamento tikslų. Pirmiausia, turi būti padidinta e, galimybė gauti veterinarinius medikamentus. Turi būti sumažinta administracinė našta, skatinamas konkurencingumas ir inovacijos gerinamas vidaus rinkos funkcionavimas ir galiausiai e, turi būti sprendžiamas problemas susijusios su e, visuomenės sveikata ir antimikrobinio atsparumu. Nors e, čia mes kalbame apie būtinybę užtikrinti žmogaus sveikatą, gyvūnų sveikatą, maisto saugą ir aplinkos apsaugą, tai nėra vieninteliai tikslai. Pagrindinis visą apimantis tikslas yra atnaujinti teisės aktus ir e, galvoti, sutelkti dėmesį konkrečiai į veterinarijos sektorių. Aš apžvelgsiu keletą tikslų. Visų pirma, e, buvau, aš jau paminėjau, kad turi tiesiog atsirasti daugiau veterinarinių medikamentų. E, čia mes pateikėme porą pavyzdžių. Sakome, kad visi veterinariniai vaistai turi gauti leidimą e, naudojimui, jiems turi būti išduotas leidimas naudojimui visoje Europos Sąjungoje ir tai turi būti daroma centralizuotai. Be to e, turi būti pramonė skatinama kurti produktus skirtus smulkioms gyvūnų rūšims. Kitas dalykas, e, turėtume aiškiau apibriežti medikamentų ženklinimo procedūrą veterinarinių vaistų prieinamumo gerinimas. E, turėtume įvertinti e, prieigos prie veterinarinių medikamentų, ar jie būtų generiniai ar e, patentuoti didinimo galimybės. turime suprasti, kad pramoniai turi mm, tokių medikamentų gamybą atsipirkti. Kuo ilgiau investicijoms atsipirkti reikia, kuo daugiau laiko reikia, tuo daugiau problemų. Dešimt metų yra e, pradinis e, laikotarpis e, daugiausia. E, tai būtų skirta smulkesnėms rūšims E, tas laikotarpis galėtų būti prastas iki 14 metų stambesnėms rūšims ar 18 metų visai stambioms rūšims. Pagal dabartinius teisės aktus e, bitėms ir žuvims yra taikoma maksimali apsauga trunkanti 10 metų. E, kitiems konkretiems medikamentams yra skiriamas net 3 metų apsaugos laikotarpis, nebūtinai ilgas. Praėjus penkeriems metams po uh, pradinio leidimo teikti į rinką uh, būti, gali būti pratestas uh, leidimas. Šis skaidrė rodo, kokie yra e, naujų produktų e, leidimų trukmė matome, kad e, bitėms yra skiriamas 20 metų laikotarpis, kitoms rūšims trumpesnis laikotarpis. Naujas pasiūlymas yra teikiamas e, praėjus trims metams po domenų apsaugos laikotarpio pabaigos, termino pabaigos kitos problemos susijusios su veterinarinių vaistų teikimu. Kad sukurtume stabilę teisinę aplinką verslui, mes siūlome pirmiausia e, aiškiai apibriežti reglamento taikymo mastą. Dabar jame yra numatyti ir naujoviški vaistai, naujos, nauji gydimo būdai, kurie pastaruoju metu buvo sukarti turi būti, pavyzdžiui, atsižvelgta į tokius dalykus kaip genetinė terapija ar terapija pagal kraujo rūšį. Ir tikimės, kad tokie gydimo būdai taps labiau įprasti. Be to bus dokumente numatyti nauji apibrėžimai, pavyzdžiui, kas yra antimikrobinė rezistencija, klinikiniai bandymai arba ribotosios rinkos. E, klinikinių bandymų apibrėžimas buvo įtrauktas stengiantis geriau sustruktūrinti šią sritį visoje Europos Sąjungoje. Be to, stengiamės sustandartinti procedūras Europos Sąjungos masto duomenų apdorojimui, įskaitant ir visus duomenys susijusius su veterinariniais vaistais. Kitas svarbus šio reglamento tikslas - administracinės naštos sumažinimas. Šioje skaidrėje matote, kokia administracinė našta egzistuoja dabar paskaičiuota, kad 538 e, milijonai eurų per metus yra išleidžiama e, administracinėms problemams veterinarijos sektoriuje tvarkyti. Pirmiausia, tai yra susiję su pakuočių ir ženklinimo reikalavimais. Šioje skaidrėje matote, kad e, tam reikalavimui tenkinti ir išleidžiame 184 milijonų eurų per metus. Toliau seka e, leidimų teikti į rinką išdavimo pakeitimai, e, prašymų e, tiems leidimams teikimo sistema, tai irgi yra e, sritis vartojanti ženklę sumą. Mes e, stengiamės e, įmonėms ir E, tam tikroms institucijoms sumažinti administracinės, e, administracinę naštą ir sakome, kad e, leidimų teikti rinką daugumai produktų trukmė turėtų būti neribota. Dabar tai trunka tik penkerius metus, po penkerių metų reikia atnaujinti prašymą. Kitas dalykas, siūlome supaprastinti taisyklės dėl pakuočių ir ženklinimo. Mes nenorime išnaikinti, iš braukti jokios informacijos, mes norime tik peržiūrėti turimus reikalavimus, suprasdami, kad ne visa e, dabar reikalaujama informacija yra būtina pakuotėje. Kitas dalykas e, - supaprastintos e, farmako, far, farmacinio budrumo stebėsenos taisyklės. Mes suprantame, kad pagal šią sistemą dabar uh, E, kontroliuojama, ar teisingai yra išduodami leidimai. Turėtų būti ši sistema supaprastinta. Pasiūlyme yra vadovavimasi rizikos vertinimo požiūriu, bet to jis reikalauja, kad saugos um, ataskaitos būtų reguliariai atnaujinamos. Galvojame apie tai, kad būtų sukurta elektroninė ataskaitų teikimo sistema ir uh, signalų vadinamųjų valdymo sistema turės būti sukurta, pagal kurią nacionalinio lygmens administracija turės kartu su Europos institucijomis rinkti duomenis apie atitinkamus produktus. Šio, tikslo, tik, šio pasiūlymo tikslas - sukurti naują veiksmingą farmacinio budrumo sistemą, kuri būtų labiau standartizuota ir geriau integruota ir į atitinkamas duomenų bazės visoje Europos Sąjungoje. Naujas požiūris į farmacinį budrumą turėtų sumažinti administracinę naštą maždaug 50, 47 milijonais eurų per metus. Tai leistų geriau apsaugoti ir visuomenės sveikatą, ir gyvūnų sveikatą, be to tai užtikrintų maisto saugą. Aš dabar paaiškinsiu, kaip ketiname pagerinti vidaus rinkos veikimą. Pagal mūsų surinktus duomenys, rengiant pasiūlymą, šiuo metu e, veterinariniai medikamentai, veterinarinių medikamentų kainos tarp valstybių narių skiriasi daugiau negu 30 procentų. Kad pagerėtų ES vidaus rinkos veikimas, pasiūlyme yra pateikta e, keletas priemonių. Visų pirma, E, internetinių mažmeninių prekybininkų pripažinimas. Leidimai prekiauti internetu turi būti išduodami e, nacionalinių lygmenių, bet jie turėtų galioti visoje Europos Sąjungoje. Galutinis vartotojas galėtų pripažinti e, legalius veterinarinius vaistus internete ir taip pagerėtų uh, E, visos ES rinkos prieigą prie e, vaistų. Kitas dalykas. Veterinariniai receptai turi būti pripažįstami visoje ES. Taip jau yra su žmonėms išduodamais receptais. Mes siūlome, kad tas pats būtų daroma ir veterinariniams vaistams. Kitas dalykas, siūlome suderinti, harmonizuoti panašius produktus visoje ES ir e, Mm, tai turi būti daroma su, pagal vienodas nacionalinės procedūras. Ir baigdamas norėčiau pereiti prie antimikrobinės rezistencijos priemonių, atsparumo priemonių. Šiandien pagal turimas direktyvas e, nėra skiriami antimikrobiniai vaistai ir kitokie veterinariniai vaistai. Mes siūlome konkrečių reikalavimų veterinariniams medikamentams, e, tie reikalavimai yra pagristi mokslininkų išvadomis. Pateiktas visas sąrašas priemonių, kurios leistų pagerinti prekybą antimikrobinės e, rezistencijos e, medikamentais. valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi e, atsparumą mikrobams e, didinantys medikamentai būtų išduodami pagal receptą. Jeigu tokių e, sudėdamųjų dalių yra medikamente, e, apie tai turi būti informuojamas kitos valstybės narės. O aš baigsiu. Ačiū. Ačiū už komisijos pozicijos pristatymą. Dabar išklausysime mūsų pranešėjos ponios Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad galime padėkoti komisijai už šį puikų ir detalų pranešimą kuris ką tik buvo padarytas. Dėl reglamento peržiūros aš manau, kad e, komisijos pasiūlymas apskritai yra tinkamas ir e, tas pasiūlymas įgalins identifikuoti prioritetus, tai yra veterinarinių produktų buvimas rinkoje, konkurencingumas šios sektoriaus, administratinės naštos sumažinimas, tai buvo pasakyta, vieningos rinkos aspektai ir kova su e, atsparumu mikrobams. Aš pateiksiu savo apmąstymus šitą temą ir pradėsiu nuo e, rezistencinių formų antibiotikams. Komisija siūlo naujas nuostatas, kuriamis siekime spręsti iškylančias problemas, bet kai kuriais požiūrės, man atrodo, galima eiti dar toliau. Pavyzdžiui, aš e, norėčiau, kad e, būtų apibrėžtas metaf metafilaktinis ir profilaktinis e, vartojimo pobūdžiai. Reikėtų apibrėžti grinai prevencinį antibiotikų vartojimą. Todėl E, todėl, kad tai yra svarbu ir todėl, kad turime eiti, eiti e, tuo keliu, siekdami kovoti su rezistencija. Medikai išrašo receptus antibiotikams, tačiau žinome, kad praktika valstybės narėse yra toli gražu nevienoda šioje srityje ir turime siekti, kad e, valstybės narės sutiktų su vieningomis e, nuostatomis. Užtat e, aš manau, kad praktiniu požiūriu gali iškirti labai daug problemų, jeigu bus paliekama kažkokia diferenciacija. 107 straipsnėje yra minimi gydomi veterinarų gyvūm, gyvūnai. Aš manau, kad reikia geresnių apibrieščių čia, pavyzdžiui, po to, kai yra die, diagnozuojama po klinikinio tyrimo ir e, kuomet nustatoma, jog tas ar kitas gyvūnas serga, tai šitie dalykai turi būti išdėstyti labai aiškiai ir reikia geresnių apibrieščių. Taip pat e, turi būti paminėti kritiniai antibiotikai skirti vartoti žmonėms sąrašas šitų antibiotikų e, remiasi rimtais moksliniais kriterijais. Europos vaistų agentūra yra pateikusi, mano nuomonė, labai gerų rekomendacijų šito klausimo. Aš manau, kad jų turi būti laikomasi. Ir galiausiai kitas aspektas, dėl jo E, komisija ir mes turbūt nelabai sutarsime. Aš manau, kad antibiotikų pardavinėjimas internetu yra labai pavojingas dalykas. Aš suprantu, kad tai praktiška, tačiau jeigu bus einama šito keliu, mes negalėsime visiškai kontroliuoti nei tų antibiotikų vartojimą, nei jų kokybės. Aš manau, kad e, toks pardavinėjimas, e, toks antibiotikų pardavinėjimas, taip pat kaip ir e, receptų išrašinėjimas e, gali kelti labai rimtų problemų, reikėtų apie tai padiskutuoti geriau parlamente, bet man e, atrodo, kad tai yra pavojinga. Ir norėčiau, kad kolegos palaikytų mano poziciją šito klausimu. Toliau, inovacijos ir moksliniai tyrimai. Veterinarinių vaistų rinka yra mažai rinka ir labai fragmentuota. Pramonės E, įmonės neskatinamos inovuoti šiame sektoriuje ir e, kurti naujų e, vaistų, o man atrodo, kad reikia siekti tų inovacijų, reikia skatinimo priemonių. Komisija tam tikrų mastų siūlo tokius dalykus, bet reikia būti ambicingesniems, mano nuomonė, jeigu norime steigti impulsą inovacijoms šiame sektoriuje. Todėl aš Manau, kad duomenų apsaugos laikotarpis, kurį siūlo Europos komisija, taip pat turi būti e, pailgintas. Dabar aš nenoriu detaliai komentuoti, bet e, aš, aš vietoj 14 metų, 18 metų laikotarpis būtų geras e, sprendimas ir dviejų, pratesimas dviejais iki dviejų metų, užuot pratesus vieneriems metų metams, taip pat apsaugos laikotarpio pratesimas taip pat būtų geras e, dalykas. Tačiau, kito vertus, e, mes turime užtikrinti, kad praktiškai būtų laikomasi visų šitų nuostatų. Komisija žino, jog e, šioje platmėje buvo kai kurių problemų ir jos turi būti e, sprendžiamos. Administracinė našta, tai taip pat svarbus aspektas. Sen, iki šiol galiojusi tvarka buvo gana grozdiška, farmacinis e, budrumas buvo užtikrinamas esant gana dideliai administraciniai naštai. Kita vertus, mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp administracinės naštos mažinimo ir saugumo užtikrinimo įgyventinant farmacinį budrumą. Šita pusiausvyrą yra būtina ir jos turi būti siekiama nuolat vertinant naudos ir rizikos e, faktorių santyki bei e, stebint atitinkamus e, signalus. Komisija apie tai yra kalbėjusi, komentuodama farmacinį budrumą ir komisija, mano nuomonė, dar turėtų patikslinti nemažai aspektų čia. Toliau dėl e, rinkos apsaugos ir leidimų išdavimo Aš manau, kad leidimų sistema turi būti centralizuota ir turi būti išduodamas e, vienas leidimas. Tačiau žinome, kad veterinarinių vaistų rinkai skiriasi nuo vaistų skirtų žmonėms rinkų ir yra kol kas dar labai daug decentralizuotų procedūrų ir, ir tvarkos, todėl mes e, turime rasti tokią pozicija, kuri galbūt nebus mūsų visų požiūrių ideali, tačiau kuri tiktų kaip galima didesniai, didesniai daliai mūsų. Tad maisto e, turėtų būti tiek, kiek, kiek reikia ir prieiga prie jų turėtų būti e, supaprastinta. E, Taip pat e, reikėtų atnaujinti informaciją tais atvejais, kai tai yra būtina. Poveikio studijos ne skirtos ne, ne produktams, o veikliai medžiagai turėtų būti privalomas dalykas, tai priverstų pramonės įmonės e, veikti kartu, vienytis, todėl kad e, tokios procedūros yra pakankamai brangios ir e, veikdamas kartu įmonės galėtų sumažinti sąnaudas. Žinau, kad tos monografijos yra pakankamai sudėtingai praktiškai gyvendinamas aspektas ir norėčiau taip pat komisijos detalesnių komentarų šito klausimo. Aišku, yra dar ir daug kitų aspektų, kuriuos reikėtų pakomentuoti. Komisija šiandien ir taip jau detaliai komentavo e, pasiūlymo esmę. Aš manau, kad šešėliniai pranešėjai taip pat e, pateiks savo nuomonę pagrindiniais klausimais ir aš e, nekantri laukiu kolegų minčių šiais aspektais. Shadows. Ačiū, dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams nedarau jums spaudimo, laiko turime, tačiau noriu paprašyti šešėlinių pranešėjų pristatyti savo poziciją <clears throat> per penkias minutės. Visų pirma, socialdemokratų e, frakcijos e, šešėlinis pranešėjas, pranešėjas ponas Tomasesku. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Naujo teisės akto pasiūlymas dėl veterinarinių vaistų e, vedamus link bendros rinkos, išplėtojant centralizuotas procedūras, kuriama nauja duomenų bazė, kurioje bus išvardinti visi veterinariniai vaistai, e, kur, kuriais galima prekiauti Europos Sąjungoje. Taip pat e, bus e, centralizuoti patvirtinta vaistų klasifikacija. Kit kitų, būtų gerai, jei egzistuotų kiti leidimų išdavimo vaistams kanalai, kuomet įmonės negali kreiptis į centrinę agentūrą arba tais atvejais, kuomet vaistai reikalingi ribotoje geografinėje teritorijoje. Teigiamai vertintina tai, kad komisijas siūlo bendrą procedūrą, e, kuri galiotų klinikiniams tyrimams. Iki šiol jos nebuvo. Komisija numato 60 e, dienų terminą klinikiniams tyrimams patvirtinti, tai yra būtina kad e, ne, ne, neįstriktų naujų vaistų plėtojimo planai. Tačiau mane neramina tai, kaip praktiškai bus išspręstas E, naujų laikotarpių nustatymas klinikiniams tyrimams. Ši nuostata reiškia, kad daugeliu atveju gyvūnai, kurie dalyvaus klinikiniuose tyrimuose, kuriems bus duodami tie vaistai, negalės būti panaudoji, panaudojami maisto grandinėje, nors vartotojas negalės to įvertinti. Tai e, tikrai E, neskatins, nepritrauks investicijų į naujus veterinarinius vaistus Europos Sąjungoje, ypač e, kuriant naujus e, antimikrobinėms medžiagoms atsparius vaistus. Raginu komisiją parengti supaprastintą informaciją Europos Sąjungos mastu, kuri būtų naudinga vartotojams E, ta informacija turėtų būti aiški ir suprantama. Žymėjimo etiketėmis, vaistų žymėjimo etiketėmis aspektas taip pat yra svarbus klausimas. Tačiau manau, kad bus būtina suteikti galimybę įmonėms pridurti papildomą informaciją ant pakuočių saugumo sumetimais bet nereikėtų išplėtoti e, žymėjimo etiketėmis reikalavimų. Tokius duomenis turėtų išnagrinėti agentūra arba kompetentinga nacionalinė institucija, kuomet įmonė pateiks prašymą e, gauti leidimą dėl vaistų tiekimo į rinką. Kalbant apie atsiemimo, susigražinimo, uh, E, sistemas, valstybės narės gali nustatyti e, savo reikalavimus tokioms sistemams. Dėl saugumo ir aplinkos sauginių sumetimų, manau, būtų naudinga su, suderinti tas atsiemimo sistemas valstybėse narėse, tačiau apie tai nėra kalbama šiame pasiūlyme. Pasiūlyme neaptarti prioritetai dėl tinkamo, dėl tinkamos gamtos apsaugos nuo veterinarinių vaistų. Iš tikrųjų, reikia neįvertinti visus e, egzistuojančius vaistus, bet e, apibendrinti turimus duomenis, įvertinti aktyves e, farmacinės medžiagas esančias vaistuose, kurios gali kelti e, grėsmę žmonėms. Jau yra E, dalymosi duomenimis pavyzdžių ES teisės aktuose ir tai galėtų būti pritaikyta ir veterinariniams vaistams. Manau, tai būtų žingsnis prieki, priekin, užtikrinant geresnę visuomenės apsaugą ir ap, visuomenės sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą. Taip pat vertinant dabartinį pasiūlymą reikėtų įvertinti e, aplinkosaugos aspektą nuostata e, generinių vaistų atžvilgių nėra prasmės e, renkti pakartotinų studijų, jei e, nėra galimybės sumažinti tų vaistų rizikos. Dėl SPCR ir vaistų klasifikavimas čia iškyla problemų dėl, dėl etikos aspektų. Manau, kad reikėtų pasvarstyti, alter, apsvarstyti alternatyvinę sistemą. E, medicin, veterinariniai vaistai skirti toms rūšims, kurios neaptartos šiame pasiūlyme, e, turėtų skatinti žmonėms skirtų vaistų naudojimą, ypač kalbant apie generinius vaistus, prieinamomis kainomis. Visa tai būtų nenaudinga rinkoje esantiems veterinarniams vaistams, taip pat tai e, neskatintų naujų e, veterinarinių vaistų klasių plėtojimo. Taip pat norėčiau pažymėti, kad veterinarai e, turės mažesnį pasirinkimą išrašydami vaistus. Vertinant senąją sistemą, sukurta kaskadiniu pagrindu, manau, kad e, reikėtų plėtoti hybridinę sistemą veterinarinių vaistų. Dėl galimybės parduoti vaistus internetu. Veterinarinių vaistų pardavimas internetu yra geras dalykas, tačiau aš manau, kad stinga priemonių dabartinėme pasiūlyme užtikrinti to, tokių o, platinimo kanalų e, kontrolę, ypač kalbant apie vaistus užtikrančius atsparumą antimikrobinėms medžiagoms. Ir tokių o, at, atsparių antimikrobinėms medžiagoms vaistų pardavimas gali prieštarauti e, dabartiniams pasiūlymo nuostatams dėl galimybės veterinarinius vaistus pardavinėti internetu. E, Bendrais brožiais manau, kad šis pasiūlymas turėtų paskatinti veterinarnių vaistų plėtojimą ir jų prieinamumą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat atsižvelgiant į veterinarinių vaistų rinkos ypatumus, reikėtų užtikrinti papildomą techninių domenų apsaugą ir skatinti naujų gaminių plėtojimą, e, ypač naujoms rūšims ir e, naujais pritaikymo atvejais. E, džiaugiuosi farmakologinio budrumo sistema, manau, kad pagal naująjį pasiūlymą jį geriau e, pritaikyta prie turimų išteklių, e, taip pat geriau atsižvelgia į egzistuojančius rizikos veiksnius. Ačiū ponė Tanasesku, dabar pon EKR frakcijos šešėlinis pranešėjas, ponas Pija. Witamy z dużym zainteresowaniem. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš su dideliu susidomėjimu e, klausiausi, e, kaip e, skirtingos problemos bus sprendžiamos viename teisės akte dėl veterinarinių medikamentų. Labai dėkoju Europos komisijai, nors jau suprantu, kad šis projektas dar yra tik tai preliminarus ir mums reikia šiek tiek daugiau paaiškinimų, nepakanka tik pakeitimų ir pataisimų. Pirmiausia, saugos lygis. Šiame dokumente yra kalbama apie tai, kad reikia pagerinti e, gyvūnų saugą ir, e, ir žmonių saugą. Čia yra nuostatų, kuriuose e, nustatomi švelnesni reikalavimai įvairioms bendrovėms. Matome, kad gana ženkliai sušvelninamos, e, e, sušvelnina reikalavimai atsiskaitimui, be to pateikimų į rinką išdavimo sistema yra supaprastinta. Aš nemanau, kad tai padidins saugą ir saugumą. Aš manau, kad taip e, saugumas tik sumažės. Kita mano pastaba yra susijusi su labai svarbiu faktu. Europos komisija sako, kad veterinariniai vaistai yra brangus, arba jų santykinai brangus. Europos komisijos nuomonė, kainos e, parengus šį reglamentą turėtų sumažėti. Tačiau, kai kalbam apie inovacijas, e, iškyla nemažai klaustukų. Inovacijos visuomet yra labai svarbios ir reikalingos, ypač gaminant, pavyzdžiui, antibiotikus, bet e, Europos komisija tą patį kartoja vėl ir vėl, sakydama, kad duomenų apsaugos E, saugojimo terminai yra per ilgi, bet nepamirškime, kad vaistų kainos yra labai glaudžiai susijusios su generinių vaistų rinkos pokyčiais. Todėl aš manau, kad čia numatytosios priemonės nebūtinai sumažins kainas. Ar galime skatinti naujoves kitais būdais? Ar galime galvoti tik apie standartų nustatymą, ar užtenka apsiriboti patentų įstatymo reikalavimais, gal reikėtų kažkokių naujoviškesnių nu, sprendimų. Kai aš skaitau šį pasiūlymo projektą, man susidaro įspūdis, kad veterinarinių vaistų platinimo sistemoje ypač e, tų vaistų, kurie praktiškai gyvūnams yra taikomi, e, dirba e, daugiausia gyvūnų specialistai. Kas turima galvoje? Ar tai yra veterinaras, veterinarijos gydytojas? Paprastai valstybėse narėse tokie žmonės dirba. Aš nelabai suprantu šio dok šios dokumento dalies pavadinimo esmę. Būtų labai pavojinga taip formuluoti, Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu kuriant e, vaistus žmonėms e, būtų e, įtraukiami tik tam tikros ryties specialistai, o ne gydytojai. Lygiai tą patį turėtume pastebėti ir kalbėdami apie veterinarinius vaistus. Man nelabai aišku, kas per specialistai dalyvaus. Reglamento projekte iškyla labai daug klausimų, kurie, manau, bus diskutuojami, bus labai daug pakeitimų, pataisimų. Todėl aš dabar norėčiau tik e, išskirti keletą išlygų, kurias aš norėčiau įtraukti, perskaitęs e, taip skubotai. 104 e, straipsnio trečiojoje dalyje kalbama apie nedidelius medikamentų kiekius, kas tai yra penkios tonos ar vienas gramas, tiksliau, kos, kas prilyksta nedideliam kiekiui. Kitas e, dokum, straipsnis yra e, susijęs su dokumentų kaupimu ir saugojimu, paminėtas trejų metų laikotarpis, o tie dokumentai yra nepaprastai svarbus. Jų dėka galime reaguoti jeigu yra kažkokiu pašalinių padarinių ar iškyla problemų žmonių sveikatai. Aš nemanau, kad trejų metų laikotarpis yra pakankamai ilgas. Dar viena nuostata, kuri man kelia nerima, yra susijusi su internetinė priekyba. Žinoma, tai yra labai svarbi priemonė Tačiau jeigu veterinarinius medikamentus parduosime internetu, savaime gal problemų ir nesukursime, bet kaip užtikrinsime kontrolę ir priežiūrą. Tokį platinimo kanalą sukontroliuoti yra labai sudėtinga. Ar taip galėsime pakankamai veiksmingai užtikrinti žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugą? O tai yra šio dokumento esmė. Dar vienas klausimas, kurį reikėtų detaliau išaiškinti, yra receptai. Kokią informaciją turėtume nurodyti recepte? E, dokumente sakoma, kad reikia mažiau biurokratijos. Vadinasi, bus pateikta mažiau informacijos, o vaisto apibūdinimas turi būti taikomas visos Europos mastu. Ar bus e, nustatyti tam tikri reikalavimai, kurie bus uh, įtvirtinami valstybių narių e, sistemose. Taigi tiek aš turėjau preliminarių minčių. Manau, kad šis dokumentas yra labai įdomus ir baigdamas aš galėčiau pasakyti, kad man labai patinka tas faktas, kad svarbiausios nuostatos dėl veterinarinių medikamentų yra suvedamos į vieną bendrą dokumentą. Galų galėgi visi žinome, kad nekoordinuotas, nesuderintas vaistų naudojimas gyvūnams gyvulininkystės ūkiuose gali būti kenksmingas ir žmogaus sveikatai. O tai mums yra labai svarbu, šiandien nuolat kalbame apie žmogaus sveikatą, visuomenės sveikatą. Ačiū. Aš e, mandagumo dėliai norėčiau paprašyti komiteto narių neviršyti skirto kalbėjimo laiko, tai yra penkios minutės. Ir dabar perinu prie Alde frakcijos. Uh, kalbėtojos ponios Polsen. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū Europos komisijai už tai, kad galų gale yra šis pasiūlymas teikiamas. Parlamentasgi e, turi ir aplinkosaugos komitetą, ir žemės ūkio komitetą. 2011-2012 metais e, buvo reikalaujama E, tuose komitetuose, kad būtų reglamentuojami du trečdaliai antibiotikų, kurie yra teikiami gyvūnams. Aš galiu pasakyti, kad aš tik tai 90 procentų sutinku su tuo, ką pasakė ponė Grostet. Mano nuomonė šiame pasiūlyme labai netikslus yra apibrėžimai, o mums reikia labai konkret konkrečių aiškių formuluočių visoms sritims, o dabar viskas yra šiek tiek miglota. Reikia supaprastinti turimą sistemą, bet aš negaliu suprasti, kodėl e, mes nustatome keturius sudėtingus būdus vaistui pripažinti, leidimui jam išduoti veterinarinių medikamentų uh, darbo grupės bendradarbiaus, vaistų kontrolės administracija, tuo pat metu bus kažkokia tai harmonizacijos derinimo grupė. Ar tai nereiškia, kad bus per daug biurokratinių institucijų, man sunku suprasti, kas čia norima pasakyti. Man atrodo, kad turėtumėm sutelkti dėmesį į centralizuotą pripažinimą ir autorizavimą ir mums reikėtų turėti labai griežtą nacionalinio autorizavimo sistemą, kad turėtume E, galimybių e, akredituoti naujas įmonės, kurioms reikia paprastesnės administravimo sistemos. Turim atsikratyti biurokratijos ir siekti daugiau aiškumo. E, šiame kontekste to tikslo turėtume žymiai labiau siekti. O dabar aš pereinu prie to, kas šiandien yra esminis klausimas. Tai yra, uh, E, žmogaus sveikata, žmogaus, e, žmonijos ateitis. Ir aš turiu galvoje antibiot, rezistenciją antibiotikams. E, čia mes kalbame bendrai apie bendrą rezistenciją mikrobams. Mes galbūt šiek tiek neteisingai terminus vartojame, nes kalbame iš esmėski apie bendrą atsparumą medicininiams antibiotikams, kurie yra skiriami kovojant su bakterijomis. Aš manau, kad ponė Grostet labai teisingai pasakė, negalime antibiotikų paskirti, kol tiksliai nenustatoma diagnozė. Antibiotikai neturėtų būti leidžiami naudoti prevencijos profilaktikos tikslams. O jeigu tai yra daroma e, profilaktikai, tai pirmiausia turi būti aiškiai nustatyta įtariama diagnozė. Ir aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime sukurti aiškesnį bendrą supratimą. Kalbant apie internetinį e, visų e, imunologinių antimikrobinių vaistų pardavimą per internetą, tai iškyla labai daug klaustukų. Ir dar vienas išlieka aspektas, kurio aš visai negaliu suprasti, Ir man atrodo, kad čia visų valstybių narių padėtis yra kitokia, akivaizdžiai. Kodėl mes e, turime e, žmonių sveikatos specialistus, gydytojus, kurie gali iš savo darbo pragyventi ramiausiai. Tuo tarpu veterinarijos specialistas, gyvūnų gydytojas turintis lygiai tokį patį akademinį išsilavinimą, lygiai tokią pat e, kompetenciją, e, turi priklausyti nuo medikamentų pardavėjų. Kitaip jie negali išgyventi, kad jie galėtų pragyventi iš savo amato, jie turi patys tarsi pardavinėti dar vaistus man tai yra niekiek nepriimtina. Aš manau, kad tai yra tarsi detalė, bet e, ji yra labai svarbi. Turėtumėm apie tai pakalbėti ir žiūrėti, kaip šią problemą išspręsti. Ačiū. Thank you very much, Ms. Paulsen. And... Ačiū, ponia Paulsen. Ačiū, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Dabar guja e, šešėlinė pranešėja, ponia Kilonen. Dėkoju komisijai už pasiūlymo pateikimą ir jo pristatymą. Išeities taškas čia turi būti prevencija prieš vartojant veterinarijos vaistus. Tačiau dėja ne visuomet įmanoma tai užtikrinti. Ir, ir rezistentiškumo aspektas, kuris iš tikrųjų yra vis rimtesnė problema. Mes e, turime nuostatas dėl e, veterinarinių vaistų kūrimo ir jų pateikimo. Mums reikia labai aiškių nuostatų šioje e, srityje. Ir <clears throat> nuostatų vien tik tai dėl kūrimo ir patekimo į rinką nepakanka, jos turi būti detalesnės. Komet kalbame apie vaistų naudojimą off-label, tai yra 115, 16, 17 straipsniai, tai tais atvejais yra būtina vertinti tokius e, vaistus. Ir tą vertinimą turėtų atlikti veterinaras. Taip pat e, reikėtų turėti galimybę pasinaudoti kitomis alternatyvomis bei įsitikinti, kad tokie vaistai yra saugus e, gyvūnams. Komisija turi atsižvelgti į šį aspektą. Aš taip pat norėčiau, kad komisija konkrečiau pakomentuotų e, šios aspektus. Ar e, reikia atsižvelgti į saugų off-label vaistų vartojimą? Man atrodo, jog e, pasiūlymas gali padidinti biurokratinę naštą, tuo tarpu mūsų juk tikslas yra kaip tik atvirkščiai ją sumažinti. Taip pat e, kaip yra su veterinarinių vaistų pardavimo grandinės e, tikrinimu, priežiūra, ypač e, kuomet vaistai pardavinėjami internetu, ar čia bus remiamas į valstybių narių kompetenciją. Ir jos bus už tai atsakingos, juk šioje srityje turės būti remiamas išrašytais receptais. Taip pat, norėčiau paklausti, ar veterinarai vaistai bus pardavinėjami tik tai, parduoti tik tai, gydyti tiems gyvūnams. už kurios yra atsakingas konkretus veterinaras. Toliau grįžtų prie biurokratinio, biurokratinės naštos aspekto. Turime suprasti jog čia yra ir kitų gaminių, kuriems reikia gauti leidimus. Ir man ne visiškai aiškus šitų nuostatų tikslas. Norėčiau, kad komisija pakomentuotų tas nuostatas ir kodėl jas, paaiškintų, kodėl jas siūlė. Toliau mm, veterinarinių vaistų klasifikavimas. Čia yra siūlomi panašus dalykai kaip ir vaistų žmonėms rytyje. Tačiau ar nėra rizikos, jog nebus tinkamai naudojami kai kuriais atvejais veterinariniai vaistai. Galbūt reikėtų atskiro straipsnio, kur būtų e, nuostatos dėl to, kad veterinariniai vaistai negali būti naudojami žmonėms gydyti. Ačiū. Ja, ly... Dabar žaliųjų frakcijos šėlis pranešėjas ponas Hoisling. Kolegos, turiu pasakyti, kad mane nuvylė komisijos pasiūlymas ir jo pristatymas, nes tai galėjo tapti galimybę e, imtis svarbaus klausimo e, antibiotikų skirtų gyvūnams netinkamo panaudojimo. E, komisija stengiasi pašalinti e, kai kurias kliūtis, tačiau turėtų būti parengtas planas ir dėl antibiotikų naudojimo. Apie tai neišgirdau nei žodžio. Tai, tai ne, komisijos požiūris to neapima. Jei įvertinsime statistinius duomenis, pamatysime, kad e, 24 tūkstančiai mirčių užfiksuota dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. 600 tonų skirta vaistų žmonėms, apie 170 tonų skirta e, antibiotikų egzistuoja skirtų gyvūnams ir, ir tie vaistai skiriami. To, tuos kiekius reikėtų sumažinti turėtume daugiau dėmesį, dėmesio skirti metafilaktinėms priemonėms gyvūnams. Jau dabar yra pasipriešinimo pre, pre, preven, prevenciniam vaistų mm, skirimui ir naudojimui. Ir jeigu vienas, jeigu vienas gyvūnas susirga, jį reikia gydyti ir visus kitus, tačiau to, tokių priemonių nesijimama. Kitas klausimas, kurį norėčiau aptarti, tai veterinarų vaidmuo. Turėtumėme daug kritiškiau vertinti veterinarų vaidmenį, nes jie užsidirba pragyvenimui iš vaistų pardavinėjimo. Ir juk jie iš tikrųjų suinteresuoti parduoti tų vaistų daugiau. Todėl reikia labai e, e, e, atsargiai kurti tokias paskatas. Tai būtų paskata netinkama kryptimi. Nemanau, kad mes skiriame pakankamai dėmesio poveikiui aplinkai, veterinarinių vaistų poveikiui aplinkai, nes jų likučių aptinkama gruntin, gruntiniuose vandenyse, o tai tik aisbergo viršūnė. Todėl turime peržiūrėti ir e, leidimų išdavimo procedūrą. Reiktų užtikrinti stebėseną čia. Kolegos kalbėjo apie vaist, prekybą vaistais internetu. Tai tikrai neturėtų būti mūsų kelias. Jeigu norime pašalinti iškylančius sunkumus, tai prekyba vaistais internetu tikrai problemos neišsprendžia. būtų išduodami e, laikė nepriboti leidimai veterinariams vaistams ir mes atvertume, bet pašalintume bet kokius apribojimus. Ir tikrai iškils sunkumų. Dėl antibiotikų atsargų komisija teisingai pastebėjo, kad reikia atsargų Tačiau aš nemanau, kad apie juos turėtų būti kalbama šiame teisės akto pasiūlyme. Tai yra ekstremalus pasirinkimas, kalbant apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms. Man atrodo, kad mes ne, nenumatome pakankamai reikalingų apribojimų. Reikia peržiūrėti principus. Nereikia. E, priimti sprendimo visko neįvertinus. Reikėtų įvertinti visus veiksnius, visą situaciją, o tai dar tikrai neatlikta. Ačiū. FDD frakcijos vardu ponas Pedičinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš pirmo žvilgsnio perskaičius pasiūlymą projektą, Man atrodo, jog mes, jog farmacinės įmonės dar nepakankamai yra ištyrusios rinką ir nėra pakankamai pas, pasiruošusios e, panaudoti visus svertus. Man atrodo, jog pramonės tikslas yra aiškus vieninga rinka veterinarinios vaistams. Tai yra e, geras dalykas. Tačiau mūsų tikslas yra užtikrinti gyvūnų ir žmonių e, sveikatos apsaugą. Ir tuo būdu turime e, nuo, nuo masinės kultūros pereiti prie individualios apsaugos kultūros. Man atrodo, kad pasiūlymas nėra labai subalansuotas ir jo įgyvendinimas gali kelti rizikos sveikatai, netgi ir žmonių sveikatai. Sutinku su žaliųjų šešėliniais pranešėjais, jog kai kurie pasiūlymo aspektai yra diskutuotini. Suprantu, jog reikia užtikrinti reikalingą kiekį e, vaistų, tačiau Kieno požiūriu? Rinkos požiūriu ar siekiant geriau gydyti e, gyvūnus ir žmonės, saugant jų sveikatą. Tad e, turime apie tai pagalvoti. Taip pat, aišku, mes turime daug abejonių dėl prevencinio aspekto, pritarėme pranešėjai, pritarėme kolegijai Polsen, kuriais atvejais gali būti laikomasi prevencinio e, metodo. Juk tai kelia pavojų, be kitako žmonių sveikatai. Taip pat e, leidimo galiojimo laikotarpis. Jeigu mes pamatysime, kad iškyla problemų ir rizikos ateičiai, ar įmanoma bus grįžti e, atgal, taip pat e, off-label vaistų naudojimas, juk e, yra receptas, aiškus receptas išrašytas pagal griežtus kriterijus, tačiau yra galimybė numatyta naudoti ir off-label vaistus. Mm. <clears throat> Vaisto generiškumas yra dar kitas e, aspektas. Jeigu kalbame apie generinius ir panašios e, vaistus, šie vaistai galės būti pardavinėjami be apribojimų. Aš iš principo žiūriu į tai teigiamai. Taip pat e, pritariu tai pozicijai, kurią išsakė pranešėja, reikėtų remtis ne prekės ženklu, bet veikliaja E, medžiaga e, atliekant poveikio vertinimą. Ir turime taip pat siekti tikrų inovacijų. Žinome, jog e, dažnai čia yra siekiama rinkodaros tikslų ir dažnai tos inovacijos nebūna visiškai naujas vaistas. Todėl mums kyla tam tikro nerimo, jog čia numatomos e, priemonės gali sustiprinti farm, farmacijos e, įmonių svorį ir, ir, ir, ir svarbą rinkoje ir kad tas įmonės e, galės būti dar įtakingesnės ir daryti dar didesnę įtaką vaistų kainoms sveikatos apsaugos sektoriuje. Dėkuoju. Ačiū ponė Padėčinį. Dabar komiteto nariai turi galimybę e, pasisakyti diskusijoje. Mano sąraše yra šeši norintys pasisakyti. Jei dar kas nors norėtų paprašyti žodžio, informuokite mane, jei ne, sąrašas bus baigtinis. Ir pirmiausia žodis ponui Lyze. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai ir kolegams, kurie e, nagrinėjo šį pasiūlymą. Noriu padėkoti e, ankstesniam komisijos nariui, ponui Borgui. Kai komisija pristatė šį pasiūlymą, Taip jau sutapo, kad tą pačią dieną ponas Junkeris pristatė savo naująją komisiją. Gaila, kad taip įvyko, nes tai vienas svarbiausių e, dokumentų, kuriuos svarstome parlamente. Taryba irgi mano, kad e, medicininių vaistų klausimas yra labai svarbus. Noriu padėkoti poniai Grostet už jos iki šiol nuveiktą darbą. Manau, kad ji tikrai e, svariai patobulino šį pasiūlymą. Komisijos pasiūlymas svarus, tačiau ponia Grostet yra teisi, jį dar reikia tobulinti. Turime kurti geresnę vidaus rinką, veterinarinių vaistų vidaus rinką. Ir noriu užduoti pirmą klausimą komisijai. Daug kalbame apie antibiotikus ir nebe priežasties Noriu paklausti komisijos, kokie kiti svarbus veterinariniai vaistai turėtų būti apsvarstyti šiame pasiūlyme. Ir ar iškyla panašių klausimų ir, ir, ir kitų vaistų atveju, panašių kaip, kaip susijusių su antibiotikais. Toliau turiu klausimą dėl e, atsparumo anti, antimikrobinėms medžiagoms. Iš tikrųjų, ponas Hoisler teisingai pastebėjo, kad tai yra didžiulė problema e, dėl atsparumo antibiotikams e, žuvo 25 tūkstančiai. Sukrat 25 tūkstančiai žūčių dėl to, kad, arba dėl to, kad e, yra atsparumas antibiotikams arba dėl to, kad nebuvo skirti tinkami vaistai. Kai kas teigia, kad tas skaičius galbūt yra didesnis. E, Tačiau 25 tūkstančiai mirtinų atvejų negali būti paaiškinti tik e, piknaudžiavimu veterinariniais vaistais. Tai problemos dalis. Galbūt mes neatsakingai reglamentuojame žmonėms skirtus vaistus. Norėčiau pakalbėti apie e, viščiukų veisimą. 95 procentai viščiukų e, yra maitinami trumpą laikotarpį, per kurį jie gauna antibiotikų. Jeigu, jeigu pritaikytumėm tą pačią sistemą žmonėms, pamatytume, kad tas požiūris tikrai yra neteisingas. Ir Komisija teikia įvairius pasiūlymus dėl tokių situacijų kontrolės ir aš jiems pritariu. Sutinku ir su ponia Grostet, kad reikia parengti geresnę šių savokų apibriešti. Toliau, kalbant apie antibiotikus ir antibiotikų rūšis, kai kurie antibiotikai tinkami ir žmonėms, bet jie turėtų būti skirti tik veterinariniam naudojimui. Komisija tai turėtų įrašyti teisės akte. Uh, bet manau, kad mes tą situaciją turėtume išnagrinėti. Pramonė ir, ir žemės ūkis jau iš, išbando šiuos gaminius, tačiau mes turime nepamiršti, kad esame atsakingi už visuomenės sveikatą. Noriu paklausti, kuriuos e, vaistus komisija ket, norėtų uždrausti veterinariniam naudojimui <clears throat> ir kurių naudojimą apriboti. Galbūt reikia parengti sąrašą, bet tikrai būtų naudinga sužinoti, ką komisija apie tai galvoja. Ir dar porą klausimų komisijai. Kalbėjome taip pat apie tai ir Agri komitete, ponas Lincis ten rengia pranešimą. Norėčiau pakalbėti apie pašarus ir vaistus kalbėjausi su ūkininku, kuris e, yra aktyvus ir parlamente, ir klausiau, kodėl reikia pridėti vaistų į pašarus. Ar, ar protinga e, antibiotikų įdėti į pašarus, nes įdėjus į, į antibiotikų į vandenį viskas būtų tiksliau. Gyvūnas gali išgerti ir, ir, ir suvartoti ribotą maisto kiekį. E, Galbūt aš šiandien viską žinau. Ir galiausiai dar vienas klausimas. Jeigu pagrindinė problema e, veterinarinių vaistų yra, kai, tie vaistai, kai tos vaistus vartoja žmonės, kaip išvengti e, pasi, atsparumo antikriprobinėms medžiagoms žmonėse. E, E, Pone Grostet minėjo 140-168 e, e, sutarčių straipsnius. Kai kurie vaistai gali būti, nu, veterinariniai vaistai gali būti panaudojami žmonėms. Tačiau kodėl buvo žodas klausimas, kodėl reikia viską labai detaliai užfiksuoti dokumentuose. 114 ir 168 straipsniai taikomi ne tik veterinariniam vaistams, ten kalbama ir apie žmonėms skirtus produktus. Komisija turėtų tai apsvarstyti. Šiandien e, pažymėsime pen, Europos vaistų politikos 50 metį. Ačiū. Ačiū, dabar aš norėčiau paprašyti gerbiamų parlamentarų e, sutikti kalbėti neilgiau kaip tris minutės kiekvienam. Kaldė Mūzin. Labai ačiū. Aš kalbėsiu labai trumpai. Leiskite pakomentuoti atsparumo antibiotikams e, klausimą. Marit Polsen sakė, kad veterinarai pragyvena iš to, kad parduoda vaistus pagal receptą. Tuo tarpu gydytojai bendrai e, tokiu būdu pajamų negauna. Aš manau, kad tai yra labai rimta problema reikėtų pagalvoti, ar neverta Europos mastu uždrausti veterinarams pardavinėti pačių prirašomus vaistus. Danijoje toks uždraudimas draudimas buvo įvestas 1996 metais. Ir tada staiga antibiotikų suvartojimas žemės ūkėje 40 procentų sumažėjo. Žinoma, e, čia turime atsižvelgti į bendrą kontekstą. Jeigu veterinaras finansiškai yra skatinamas priskirti antibiotikus, tai jis tą ir daro. Nemanau, kad reikėtų uh, iškelti grėsmę veterinarų pragyvenimo galimybėms, bet gal ieškokim kitokių būdų. Pakalbokime apie gyvūnų gerovę ir mūsų pačių sveikatą ir gerovę. Todėl e, manau, kad mūsų pozicija turėtų būti drastiškesnė. Ta aš bandysiu nuolat akcentuoti. Labai ačiū. Toliau ponė Šrajer Bėrik. Dėkuoju. Turiu keletą klausimų. Antibiotikų vartojimas gali sukelti atsparumą mikrobams. Turiu galvoje ir žmonės, be kita ko. Jeigu teisingai suprantu, komisija, tai jūs pasisakote e, už veterinarinį vaistų vartojimą. Ar antibiotikai bus uždrausti veterinarinėme sektoriuje. Toliau homeopatiniai vaistai gyvūnams. Ar, ar jūs numatote reglamentuoti šių vaistų reglamentavimą ar ne? Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kas yra daroma Niderlanduose. Aš manau, kad e, asmeniškai, kad e, neteisingas antibiotikų naudojimas turėtų būti uždraustas klaidingas antibiotikų vartojimas turėtų būti uždraustas, tačiau ne antibiotikų vartojimas apskritai. E, Niderlanduose jau pakankamai ilgą laiką yra taikomos nuostatos, kurios e, padėjo mums pasiekti pusiausvyrą šitame sektoriuje, užtikrinant ir gyvūnų, ir žmonių sveikatos apsaugą. Pone Rivazijai, dėkuoju, pone pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti komisijai, jog paprastinimas nuostatų nereiškia dereglamentavimo, kuomet kalbame apie tinkamą vaistų kiekį, tai apie ką konkrečiai kalbame, kad reikia vis daugiau gaminti tų vaistų, kad geriau apsaugotume gyvūnų sveikatą, ar kad e, turi būti užtikrinama geresnė prieiga prie vaistų, esant geresniai kainai, tai veterinarai to norėtų ir aišku, to labiausiai norėtų farmacinės įmonės. Čia taip pat kalbama apie klinikinius bandymus, tačiau reikia užtikrinti jų skaidrumą. Kalbame taip pat apie farmacinį budrumą, tačiau ką tai reiškia konkrečiai? Žinome, jog, pavyzdžiui, auginama labai daug lašišų ir žinome, jog lašišos kenčia nuo parazitų tam tikrų. Ir dėl to yra naudojami tam tikri medikamentai, tačiau nėra pakankamai poveikio e, tyrimų. Taip pat prisiminkime arklienos skandalą. Arkliams būdavo duonami antiuždegiminiai vaistai, tačiau tų vaistų naudojimas daro poveikį paskui tos mėsos vartotojui e, žmogui. Sakoma, kad e, bus paprastinama, tačiau e, taip pat sakoma, kad turi būti didinamas farmakologinis budrumas. Taip pat leidimai. Ir čia monopolis tenka farmacinėms įmonėms, turėtume taip pat galvoti apie inovacijas ir apie privataus ir e, viešojo sektoriaus e, e, bendradarbiavimą ir nebūtinai turėtume čia remtis vien tik tai patentų sistema. Taip pat, kaip reikia užtikrinti, kad pats veterinaras ir diagnozę nustato ir paskiria vaistus, tai yra interesų konfliktas. Jeigu veterinaras profilaktiškai, jeigu tas ar kitas veterinaras profilaktiškai e, atsisako naudoti antibiotikus, tai nebūtinai atsisako kitas. Aš taip pat sutinku su e, ponia Grostet, yra siekiama priboti antibiotikų vartojimą, kad jie būtų tinkamai vartojami užtikrinti, tačiau tuo pat metu siūloma pardavi, pardavinėti juos internetu. Aš sutinku, kad tai bus labai sunku e, sutikrinti. Visi e, tyrimai rodo, jog ir trušienoje, ir paukštienoje, ir kitur yra antibiotikų e, likučių. Ir e, paradoksas yra tas, jog tuo būdu e, ir ūkiuose atsiranda atsparumas mikrobams ir tokios mėsos vartojimas didina atsparumą mikrobams. Reikėtų taip pat čia pasiremti fagoterapiją, tai yra e, naudoti tokius virusus, kurie naikina bakterijas. Taip pat buvo kalbama apie vertinimo, poveikio vertinimą ir apie remimąsi čia veikliają medžiagą, tačiau reikia būti labai atsargiems todėl kad e, tai gali daryti poveikį ekosistemams. Žinome, jog yra taip pat ir, ir priedų e, aspektas. Poveikio vertinimas būtinai turi būti atliekamas, tačiau turi būti neužmirštami ir priedai, kurie daro poveikį ekosistemams taip pat. Ponas Florence, dėkuoju. Aš nenorėjau kalbėti šito klausimu, tačiau išgirdęs kolegų pasisakymus nusprendžiau pasisakyti kaip e, žemės ūkio specialistas ir, ir žmogus, kuris susiduria su tais klausimais. E, nuolat aš noriu paliesti antibiotikų vartojimo aspektą. Man atrodo, kad čia mes e, kai ką pamirštame. Jeigu jeigu jūs perkate pigę vištieną ar kitokią mėsą, tai jums kyla klausimų, kaip visa tai yra pagaminama. Aš esu anksčiau turėjęs e, keulių ūkį paprastai e, kainos mažėjo per pastaruosius 30 e, metų. Ūkininkui norint e, išsimaitinti ir išmaitinti savo šeimą reikėjo turėti apie 4000 e, galvų. Niderlanduose ūkininkai yra pakankamai įsiskolinę, todėl e, kainos aspektas čia yra vienas iš esminių aspektų. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė Peter Lyze ir François e, e, Grostet. E, dėl antibiotikų, bet aš e, manau, kad e, antibiotikų vartojimo uždrausti tikrai negalime. Kiekviena Vieną savaitę iškyla įvairių lygų E, grėsmių. Ir kovojant su tuo yra naudojami antibiotikai. Tad būtinai turime kelti gyvulininkystės metodologijos e, klausimą. Jeigu nėra užtikrinamos tinkamos e, sąlygos, dėl to dažnai kyla įvairių e, bakterinių susirgymų. Ir jeigu mes siūlome tam tikrą modelį ūkininkams, tai turime būti tikri, kad tas modelis tikrai veiks tinkamai. O nesuniar, dvi minutės. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau du klausimus pateikti. E jis bus skirtas komisijos, jie bus skirti komisijos atstovai. Pirmasis mano klausimas yra susijęs su e, pašarais, su vaistais, į kuriuos dedama vaistų. Turbūt e, jūs žinote, kad šis komitetas dabar rengia nuomonę apie Europos komisijos e, teisės aktą dėl medicamentinių pašarų Manau, kad e, skirtingi du dalykai yra dabartinė tema ir medicamentiniai pašarai, apie kuriuos e, mes kalbėsime turbūt rugsėjai spalį. Kyla klausimas, koks yra ryšys tarp šių dviejų temų komisijos nuomonė, ar neketinate parengti kažkokio bendro pagrindo šioms dviems temams. Antras klausimas yra šiek tiek platesnis. Šiuo metu čia mes kaip tik bandome aptarti pagrindį dų teisės aktą. Jis yra susijęs su bendrai Europos rinkomis. Ar ši dabar aptariama iniciatyva e, įeina į TTIP dėrybas? Ar tai yra aktualu, kalbant apie tarptautinę priekybą, ypač tarp Europos ir Junktinių Amerikos valstijų? Ir kitas dalykas, kaip Europos komisija vertina e, šios problemos išsprendimo galimybės per darybas. Labai ačiū. Pone Kadenbach dar norėtų pasisakyti tą temą. Labai ačiū. Ponas Florence e, e, mane privertė reaguoti, nors aš iš pradžių neketinau kalbėti. Aš suprantu tai, ką jūs e, sakote. Ir dėl to man tapo dar labiau aišku, kodėl taip lengva gauti antibiotikus, nes tas pats žmogus prirašo tuos vaistus ir juos parduoda. Ta pati galim pasakyti ir apie priekybą internetu. Susidaro tam tikras užburtas ratas. Komercinis gyvūnų auginimas, masinis gyvūnų auginimas turi įtakos antibiotikų paklausai. Ir kas kitaip masto, negali tiesiog konkuruoti. Mes patys iš dalies prie to prisidedame, nes sukūrėme problemą. Nes galimybė gauti tuos vaistus dabar yra palengvinama, o ne apsunkinama. No. Ačiū, ponė Kadenbach. O dabar e, grįšiu prie prieš grįždamas prie Europos komisijos norėčiau paprašyti, kad ponė Rys sureaguotų. Thank you very much for reporters, shadow reporters for. Um... Ačiū. E, sako komisijos atstovas, e, dėkoju parlamento nariams už labai įdomią diskusiją. Pabandysiu atsakyti kuo daugiau klausimų ir juos e, sugrupuoti. Daugelis pasisakiusiųjų minėjo antibiotikų klausimą, antibiotikų naudojimą profilaktikai ir panašiai. Klausite, kaip mes pasiūlyme išdėstame visą eilę nuostatų dėl antibiotikų ir anti, atsparum antibiotikams. Mes e, visoje Europoje analizavome įpročius, darbo metodus ir bandėme rasti geriausią alternatyvą. Taip pat e, bandėme pasimokyti iš kai kurių valstybių narių patirties. Danijos pavyzdys buvo pateiktas. E, jis yra tikrai puikus, Iš tiesų, Danijos sistema leido palaipsniui sumažinti antibiotikų naudojimą. Bet iš Danijos mes taip pat pasimokome, kad reikia sistemiškai vertinti šią problemą, įtraukti jo sprendimą visas suinteresuotas pusės, pradedant uh, e, veterinarius gydytojus, kurie prirašo tas vaistus, vaistų pardavėjus, E, pardavėjais, baigiant ūkininkais e, ir gyvūnų augintojais, kurie tos vaistus e, duoda gyvūnams. Pasiūlymuose 12, nuo 12 iki 15 nuostatų aš įvardinčiau kaip ribojančias, bet viskas priklauso nuo to, kaip jūs ką interpretuojate. Akivaizdu, kad pirmą kartą ši problema bus aptariama reglamente, Daktaras Lyzė klausė, ar e, negalima rasti sąsajų su vaistais žmonėms. Europos komisija pasiūlė veiksmų planą dėl e, atsparumo antibiotikams, parengėme visą eilę kitų priemonių, kurios turėtų būti įgyvendintos, e, be kita ko ir žmonių sveikatos e, srityje. Jūs siūlote reglamento variantą, tai būtų toks unikalus atvejs, bet tik tai iškils klausimas, kaip tai būtų galima iš tiesų įgyvendinti. Iškilo labai daug klausimų, e, kurie galėtų būti skirti veterinarams kurie vaistus prirašo gydimui, profilaktikai. Visos šios problemos yra labai svarbios. E, buvo pateiktas klausimas, kaip bus apibriežti žmonės atsakingi už gyvūnų sveikatą. Mes nereikalaujame, kad valstybėse narise už gyvūnų sveikatą būtų atsakingi tik veterinarai. Kiti specialistai galėtų būti įtraukti taip pat. Todėl mes e, ir paliekame galimybę kitų sričių specialistus dalyvauti užtikrinant gyvūnų sveikatą. Valstybės narės, aišku, pirmiausia paskirs veterinarus, kurie yra už tai atsakingi. O dabar pereinu prie labai svarbių klausimų dėl reglamentuojamų profesijų ir atitinkamų sričių specialistų darbo. Visoje Europos Sąjungoje e, turime įvertinti jų rengimo, mokymo e, būdus, taip pat pasverti kokių galimybių tie specialistai turi parduoti vaistus. Kol kas tai būdavo daroma valstybėse narėse, valstybių narių administracijos. Tačiau pastebėjome, kad periferiniuose regionuose žmonėms būna labai sunku gauti reikalingų medikamentų. Todėl turime galvoti apie platesnės e, pardavimo galimybės ir priemonės, ne tik e, medikamentų skirtų žmonėms, bet ir veterinarinių medikamentų. Europos komisija apie tai yra labai daug kalbama, nes manome, kad tai yra labai svarbus klausimas. Dar norėčiau paminėti, kad, e, kad kai kuriuose valstybėse narėse ir vaistų žmonėms gali parduoti uh, bendrosios praktikos gydytojai, bet tai retai, kad atsitinka. E, Pone Grostet sakė, gal mes nepakankamai skatiname naujoves, reikėtų daugiau iniciatyvų leidžiančių e, įsileisti naujus produktus į rinką. Ponas Klevertis kalbėjo apie tai, kad inovacijos yra glaudžiai susijusios su kainų lygmeniu. Poveikio vertiname mes bandome pasverti, kiek iniciatyvų, kiek naujovių galima įtraukti į šį pasiūlymą. Taip būtų įmanoma tokius vaistus sukurti Mes suprantame, kad e, pirmiausia reikia bendrųjų nuostatų, kaip, e, kaip reglamentuoti e, naujoves. Visa tai yra susiję ir su duomenų apsauga buvo pasakyta, kad didelės įtakos turi kainų skirtumai, kurie tarp kai kurių valstybių narių siekia net 30 procentų. Numatome priimti papildomų priemonių, kad e, medikamentai galėtų būti parduodami visoje ES geresnėmis kainomis. Dėl internetinės priekybos. Pasiūlyme E, perimamos nuostatos, kurios buvo priimtos 2011 metais e, žmonėms skirtiems medikamentams. Stengiamės užtikrinti, kad internetinės prekiautojus kontroliuotų nacionalinė administracija. Turi būti nustatyta kompetitinga institucija, e, kuri atstovautų nacionaliniai administracijai Aišku, kila klausimas, e, kaip tai padės užtikrinti geresnį medikamentų tiekimą ir kokiu apribojimu galima būtų įvesti. Šis klausimas greičiausiai ir išliks mūsų diskusijose, bet mes turėtumėm užtikrinti, kad būtų su, sukurtos garantijos, kad specialistai gaus medikamentus. Tai yra e, šio dokumento pagrindinis tikslas. Kalbant apie artėjančius e, artimiausią ateitį, mes turim suprasti, kad internetinė priekyba plėsis, todėl turėsime ieškoti būdų geriau ją kontroliuoti. Kai kuriuose valstybėse narėse jau dabar matome, kad yra kuriami projektai elektroniniam receptų išdavimui. Tai būtų lengviau sukontroliuoti negu kad dabar, kai viskas yra daroma per veterinaro kabinetą ir vaistinę. Mūsų pateiktieji pasiūlymai bus įgyvendinti artimiausiais metais Laiko atsakyti visus klausimus neturiu, todėl pabandysiu sutelkti dėmesį į tai, kas e, rūpėjo pranešėjai ir kai kuriems iš jūsų. Buvo paminėta gyvūnų maistui apsauga ir klinikinius vaisto tyrimus. Aš įsivaizduoju, kad viską galima aiškiau apibriežti. Kaip šis pasiūlymas yra susijęs su medicamentiniais vaistais, buvo patiktas toks klausimas. Mes labai glaudžiai bendradarbiavime su medicamentinių pašarų dokumento rengėjais, tai buvo tarsi vieno paketo dalis. Žemės ūkio komitetas šioje diskusijoje yra pagrindinis, o mes stengiamės bendradarbiauti ir tikimės, kad šioje sistemoje rasime geriausią alternatyvą. Na, o baigdamas norėčiau atsakyti klausimus susijusius su, su farmaciniu budrumu ir naujosios sistemos efektyvumu. Europos medikamentų agentūros darbe veikloje e, yra užfiksuota, kad e, E, metų pradžioje buvo pateikta 1123 skundos. Tik 3,3 procentai tų skundų yra susiję su informacijos apdorojimu, su informacija. Taigi beveik 97 procentai e, skundų buvo neadekvatus. Dabar parengėme platesnę sistemą, e, kurioje informacijos bus sukaupta daugiau ir e, bus lengviau sureaguoti į skundus. Svarbu yra ne tai, kiek tų skundų gauname, o kokio pobūdžio tie skundai, kokios e, kokybės tie skundai. Tikimės, kad naujasis teisės aktas e, sistemą patobulins. Ačiū pirmininkė už man suteiktą žodį ir dabar galėsime išklausyti antrojo pasiūlymo pristatymo. Ačiū, norėčiau baigti šias įdomis diskusijas, pateikdamas informaciją apie tolesnį dokumentų nagrinėjimo tvarkaraštį. E, terminas, į kurio reikia pateikti pasiūlymus. Ne, atsiprašau, ponia Grostet, dar norėtų sureaguoti komisijos atstovo ir komiteto narių pasisakymus. Ir prieš išklausydami šios informacijos, išklausykime ponios Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, todėl kad e, ilgos buvo diskusijos, nors, aišku, klausimas irgi labai svarbus. Dėkuoju visiems kolegoms, išklausysiu jų pasisakymus, aš e, matau, jog e, tikrai turime apie ką pagalvoti ir mūsų mintis E, koncentruotos ties svarbiausiais aspektais ir esu įsitikinusi, kad e, pasiūlymo tekstas tikrai bus patobulintas ir kad e, tikrai pasistumėsime tinkamą linkme. Grįžtu prie kai kurių aspektų paminėtų kolegų, ne, neminėsiu dabar konkrečiai pavardžių kolegų, bet pasakysiu taip, kad dėl ženklinimo ir pakavimo e, tikslesnių nuostatų. Taip, toliau e, vaistų vartojimas veterinarijos srityje turi būti e, pas, paskutinė galimybė, esant e, tik tai būtinumui. Taip pat e, turi būti pasiekta reali pusiausvėra, Europos komisija tai minėjo. Aš e, pati nemanau, kad reikėtų eiti taip toliai, kaip kad siūloma komisijos poveikio e, vertinime. Svarbu generinių vaisto atveju turėti ilgalaikės perspektyvos e, matymą ir inovacijos taip pat turi būti toks dalykas, kuriuo turi būti suinteresuotos e, farmacinės įmonės. Toliau e, receptai 110 straipsnis. Čia yra e, minimi tipiniai dalykai, kurie turi būti minimi e, receptuose ir šitie dalykai turi būti harmonizuojami. Antibiotikų metafilaktinis vartojimas. Toliau pateiksiu pavyzdį, kuomet viščiukas, sakykime, susirga ir dėja jam turi būti duotas antibiotikas Ir siekiant išvengti užsikrėtimų reikia duoti antibiotikų ir kitiems e, gyvūnams. Tai čia iškyla, aišku, tam tikrų problemų, tačiau e, pati geria, pat geriausias tikrinimas būtų iš ankstinis e, diagnozavimas, siekiant išvengti bereikalingo antibiotikų vartojimo. Taip pat dėkuoju FDD šešėliam pranešėjui Jisai e, kaltina pasiūlymą, kad jisai pernelyg palankus farmacijos pramoniai ir nepakankamai atsižvelgiama į e, mūsų sveikatos e, apsaugos tikslus. Noriu jį nuraminti, mūsų pagrindinis tikslas kaip tik sveikatos apsauga ir gyvūnų ir žmonių, tačiau tie, tie du dalykai yra susiję tarpusavyje. Ir čia yra tam tikras damoklo kardas tai yra atsparumas mikrobams. Ir tas atsparumas verčia mus skatinti farmacinės įmonės kurti naujus vaistus. Net ir turint omenyje, kad antibiotikų vartojimas bus ribotas ir labai tikrinamas, vis tiek reikia in inovavimo, reikia naujų vaistų, todėl Aš manau, kad vis dėlto e, sveikatos apsaugas tikslų čia yra siekiama tiek gyvūnų, tiek, tiek, e, tiek žmonių. Bitės ir e, užtikrinimas, kad bitės neišnyktų ir, ir kad, kad netgi jūs pasiekti, kad netgi jų skaičius didėtų Europoje. Tai šitie dalykai, aišku, yra problematiški. Mes e, turime e, labiau profesionalizuoti e, medaus gamintojų amatą. Šitas klausimas man labai svarbus. E, labai svarbus e, klausimas yra taip pat antibiotikų vartojimas akvakultūroje, nes antibiotikai patenka į vandenį. Taip, jie yra labai svarbus klausimai. Pardavimas internetu. Aš iš tikrųjų šito klausimu noriu būti labai griežta. Aš manau, kad antibiotikų ar kitų vaistų pardavimas, kitų receptinių vaistų pardavimas e, internetu turi būti uždraustas. Aš e, nenoriu dabar rodyti pirštų e, žemės ūkio sektorių, tačiau uh, labai lengva bus gauti antibiotikų ar kitų vaistų ir nebus užtikrinama, kad tie antibiotikai nėra padirbiniai, iškyla per daug rizikos, per daug pavojų, e, pavojų pavojus vartoti daugiau antibiotikų, nėra tokiu atveju užtikrinamas e, e, tikrumas, kad tie vaistai yra nepadirbti Aš žinau, kad taryboje nuomonių skirtumų yra šito klausimu, tačiau mes turime galvoti apie visuomenės sveikatą ir manau, kad didžioji dauguma mūsų kolegų e, palankiai e, žiūri į griežtą poziciją šito klausimu ir manau, kad e, veikiant kartu mums pavyks pasiekti pažangos. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė, dar kartą dėkoju visiems kolegoms, aš noriu dirbti kartu su. E, visais kolegomis, visais šešėliniais pranešėjais, kad teksto kokybė būtų maksimaliai gera. Ačiū, grįšiu dabar prie darbų tvarkaraščio. Pranešimo tekstą vertimų reikia atsiųsti iki balandžio 13-osios. Envi komitete pakeitimus varstysime gegužės 6-7. Pakeitimus reikia įteikti iki e, birželio 15-osios 4 valandos po pietų. Balsavimas Envi komitete numatytas rugsėjo 22 po vasaros. Ir dar nėra priimtas sprendimas, kada balsuosime dėl šio pranešimo plenarnėme posėdėje. Pereikime dabar prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Jis susijęs su anksčiau mūsų, su mūsų, su mūsų ką tik apsvarstytų klausimų. Tai yra pasiūlymas pakeisti e, reglamentą 726-2004, nustatantį bendrijos leidimus dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarkos ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą. Išklausysime komisijos e, pristatymą, paskui kalbės pranešėjai ir pranešės ir šešėliniai pranešėjai. Mūsų laukia po šio klausimo dar vienas klausimas, e, laikas bėga greitai. Norėčiau apriboti pasisakymams skirtą laiką ir prašyčiau komisijos atstovą apibendrinti poziciją per daugiausiai 8 minutės. Pranešėjui e, skiriamos 5 minutės, šešėlėms pranešėjams 3 minutės. Jei kiti komiteto nariai norės dalyvauti diskusijoje, jie turės kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Kadangi tai susiję teisės aktai, kai kuriuos klausimus jau aptarėme, ką tik svarstytame dokumente ir po to galėsime pereisti prie paskutinio mūsų darbo tarkės punkto šiandien. Žodis komisijai pristatyti savo poziciją dėl šio reglamento keitimo. Komisijos vardu kalbės e, vėlgi ponas Rys, prašau. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, e, pristatydamas šį klausimą. Tai yra teisėkūrinis manevras, kuris būtinas, kad e, reglamentas toliau galiotų tai reglamentas dėl veterinarinių vaistų. Reikėjo išbraukti iš 726-2004 nuostatas dėl veterinarinių vaistų ir perkelti jas į naują reglamentą. Taip pat laikantis naujų e, taisyklių patvirtintų e, pagal Lisabono sutartį, jei e, teisės aktas keičiamas, jis turi būti e, pakoreguotas pagal Lisabonos sutartį. Tai yra, reikia, e, ten turi būti minimi įgyvendinimo teisės aktai. Kaip matote, nuostatų skaičius, kuriuos reikia, kurias reikia pakeisti pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame bei penktajame skyriuose bei priedė tikrųjų mes siūlome kitokią struktūrą. Trečiąjį skyrių išdraug, išbraukėme, nes centralizuotos procedūros dabar patikėtos veterinarinių vaistų, perkeltos į veterinarinių vaistų reglamentą. Visos nuorodos į veterinarinius medicininius produktus e, perkeliamos į E, iš, išbraukiamos ir nuorodos į veterinarinius medicinius produktus e, priedė yra išbrauktos. Taigi, laikantis Lisabonos sutarties, reikia e, įtraukti nuorodas į komitologiją, taip pat kai kurios straipsnius išbraukti, įtraukti nuorodą į įgyvendinimo teisės aktus, pakeisti 61 straipsnį E, dėl medicininių vaistų e, veterinariniam naudojimui komiteto. Toliau periname prie nuostatų dėl e, mokesčių e, koregavimo. Tuo tarpu e, e mokesčiai aptarti straipsnio, penki, reglamento 50 straipsnėje. E, E, taip pat reikia e, koreguoti e, valdomosios valdybos nuostatas. Ir čia parodyta, kokią tvarką mes viską keičiame. Tarybai teikiamas pasiūlymas tvirtinti tą valdybą. Naujajame reglamente dėl farmakologinių mokesčių, kuris buvo svarstytas parlamente praėjusiais metais, mes patvirtinome naują taisyklę dėl farmakologinių mokesčių. Ir tai yra e, 368 brūkšnys 2014 teisės aktas. Pasiūlyme numatyta, kad komisija turės galimybę tas, tuos mokesčius keisti pasitelkdama įgyvendinimo teisės aktus. Įgyven, tuos, šios aktus kontroliuoja valstybės narės Ir šis požiūris neprieštarauja teisingumo teismo atitinkamai nutarčiai. Nacionaliniai mokesčiai e, šiame pasiūlyme neaptarti, tai yra valstybių narių kompetencija. Taip pat yra nuostatų dėl to, kokia turėtų būti tų mokesčių struktūra. Šie pokyčiai mums Mm, suteikia galimybę parengti visiems vartotojams suprantamą, skaidrų ir tinkamą teisės akto pasiūlymą. Dabar mūsų pranešėjas ponas Tomases, kur nelgiau nei penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau teigiamai įvertinti e, e, leidimų e, tiekti vaistus į rinką atsiejimą, veterinarinių ir žmonėms skirtų vaistų leidimo atsiejimą. Tačiau tekste turėtų būti labai aiškiai pasakyta, kad agentūra, atsakinga agentūra ir toliau išliks veterinarinių pro, veterinarinius produktus kontroliuojant ir prižiūrint instituciją. Taip pat visos naujos užduotis sukūriamos šiuo veterinariniu vaistų reglamentu, turi atsispindėti e, peržiūrint, e, parengus redaguotą šio reglamento versiją. Yra ir tam tikrų aspektų susijusių su EMA biudžetu ir mokesčiais, kurias reikia mokėti agentūrai. Pavyzdžiui, savo pasiūlyme komisija 70 straipsnį, ir, o tai yra straipsnis, kur aptarto, aptartas mokesčių mokėjimo bazinis, teisinis pagrindas. Taigi tas straipsnis yra keičiamas. Mes žinome, kad komisija rengėsi peržiūrėti e, reglamentą 297 brūkšnys 2005 5, kur nustatytas bendras mo, e, mokesčių už vaistus reglamentavimo pagrindas. Nustatant mokesčių dydį, e, peržiūrint mokesčių, di, di, mokesčių nustatymo taisyklės, e, mano minėtame reglamente nebebus ką keisti buvo minėta, kad komisija tuos klausimus spręs pasitelkdama įgyvendinimo teisės aktus, o mes manome, kad parlamentas turėtų visą teisiškai dalyvauti, nustatant mokesčius mokėtin, mokėtinius agentūrai, lygiai taip pat kaip ir farmakologinio, farmakologinio budrumo teisės aktas pasita neseniai. Todėl ar galėtumėte pa paaiškinti, kodėl buvo pasirinkta būtent tokia teisinė priemonė 70-ame straipsnėje ir kaip komisija rengėsi atlikti e, mokesčių už vaistus reglamentą ir ar ji rengėsi visapusiškai traukti parlamentą į šį darbą. Bet kokiu atveju dabartinis, dabar galiojanti mokesčių sistema turėtų galioti kaip pereinamojo laikotarpio teisinė sistema, kol įsigalios naujas įgyvendimo teisės aktas ar pakeistas reglamentas. Tik tuomet bus galima atšaukti pamatinį teisės aktą. Komisija turėtų aiškiai išvardinti savo ketinimus šiuo požiūriu dabartinėme pasiūlyme, kad agentūrai e, netektų pačiai nustatinėti mokesčių Taip pat komisija turėtų patikinti parlamentą ir agentūrą, kad ji pradės e, renkti gyventinimo teisės aktą pakankamai anksti, kad neatsirastų teisinė spraga, kaip ir e, farmako, farmakologinio budrumo e, atveju. Kaip minėta, 57 straipsnis bus mm, pagrindas reglamentuojantis įmokas mokėtinas už vaistus agentūrai. Atsižvelgianti tai, kad įgyvendinimo teisės aktai tiesiogiai takoja agentūros biudžetą ir taip pat į tai, kad būtų e, geriau, jei egzistuotų vieninga mokesčio struktūra. Norėčiau, kad komisija paaiškint, paaiškintų, kodėl ji e, renkasi vieną ar kitą gyvenimo teisės aktą. Taip pat pastebėjau, kad komisija nurodo, kad naujasis teisės aktas bus paremtas valstybių narių e, e, Nu, nu, nu, nustatomais mokesčiais, bet galbūt reikėtų atsižvelgti į veterinarnio sektoriaus padėtį ir užtikrinti, kad tie mokesčiai būtų tokio lygo, jog, jog jie būtų prieinami. Galbūt komisijos atstovas galėtų atsakyti mano klausimus. Ačiū. Ačiū. Ačiū ir už tai, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Dabar šešėliniai pranešėjai APP frakcijos vardu, ponia Grostėt, vėlgi. Tiesą pasakius, aš nesu šešėlinė pranešėja, tačiau pasisakau, mano kolegos Sirijo vardu jisai negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Kaip sakė pranešėjas, šis tekstas yra e, paralelinis pasiūlymas, lygiai gretus pasiūlymas e, palyginus su e, e, veterinarinių vaisto pasiūlymu. Ir e, tai, kas yra svarbu čia, tai, kad mes turime užtikrinti abiejų pasiūlymų nuseklumą. Ponas e, Sirijo nemato jokių ypatingų problemų ir jisai mano, kad reikia laikytis pranešėjo pozicijos. Jisai nerimauja, kaip kad jūs ir e, sakėt, dėl rinkliavos, kuri yra numatyta, jo nuomonė tai yra esminis klausimas, į, į kurį turime atkreipti dėmesį. Nuostatų taikom veterinariams vaistams keitimams, e, agentūrai reikš papildomas, e, papildomą krūvį, papildomas sąnaudas ir tai turi būti kompensuojama e, įvedant naują rinkliavą ir Tuomet kyla klausimas dėl tos e, rinkliavos dydžio. Tiems, kas turės ją mokėti, tai, tai toks būtų e, kolegos e, Sirijo nuomonė esminis aspektas. Aš negalėsiu dalyvauti diskusijose ir atsiprašau, nes turiu dalyvauti kitame posėdėje, bet mano kolegos pasiūlymas buvo, kad reikia laikytis pranešėjo pozicijos. Uh, e Ačiū toliau EKR frakcijos vardu ponas Pierka. Ačiū pirmininkė. Visus aktualius klausimus aptarėme jau svarsydami ankstesnį punktą. Gal tik tai reikėtų aptarti e, atitikimą Lisabonos sutarčiai dėl deleguotojų teisės aktų ir komisijos įgaliojimų, tai susijęs su duomenų rinkimo antibiotikus. Tai yra techninis, tačiau svarbus klausimas. Jo nereikėtų. E, nustumti į šoną ir net, jis neturėtų būti paremtas 91 sutarties straipsniu. Tai turėtų būti neįgyvendinimo teisės aktas, bet deleguotosios teisės aktas. Tai techninis dalykas. Kitas klausimas - tie mokesčiai. Tai bus labai prieštaringas klausimas, nes jis aktualus, e, taip pat jis didina biurokratijos kiekį E, mažos ir vidutinės įmonės e, dirbančios farmacijos sektoriuje skundžiasi tuo, kad e, teks mokėti didelius mokesčius dėl leidimų išdavimo procedūros. Centralizuota procedūra arba supaprastinta procedūra. Nemanau, kad nuostatos šiuo klausimu turėtų būti susilpnintos, jis, jos turėtų būti gana uh, griežtos, nes čia kalbame apie visuomenės sveikatą. Toliau sankcijos. Baudų nenumatyta, jei e, įmonė pristato naują vaistą, nežinome, kas bus už tai atsakingas ir kas e, turės ką kontroliuoti. Dar vienas dalykas - homeopatiniai veterinariniai vaistai. Aš pats esu gydytojas ir manau, kad turėtume e, daugiau dėmesio skirti moksliškai e, ištirtiems ir, ir įrodytiems vaistams. Ačiū. Toliau Alde frakcija šešėlinė pranešėja, ponia Meisner. Labai ačiū. Labai ačiū, galiu kalbėti trumpai, nes jau daug buvo pasakyta. E, Visiška tiesa yra tai, kad dabar bandome reglamentą supaprastinti. Todėl mums labai svarbu jį atidžiau panagrinėti, nes parlamentas turės nuspręsti, ar tas klausimas yra techninis ar politinis. Apie tai reikėtų pagalvoti mums šešėlinių pranešėjų tarpe. Džiaugiuosi, kad e, galiu su visais e, kalbėjusiais sutikti ir aš pati teiksiu pakeitimų. Norėčiau, kad komisija e, formuotų savo poziciją iškiau, bet būkime labai atsargus, kai kalbame apie, apie gyvūnų sveikatą ir apie žmonės, kurie paskui tos gyvūnus valgo. Uh, Ačiū GUE frakcijos vardu, ponė Killenin. Arvoisa puheenjohtaja, en käytä tällä hetkellä erikseen puheenvuoroa. Palata. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kol kas nenorėčiau eh, kalbėti, kalbėsiu vėliau. Shadow, um... O toliau žaliųjų pranešės panas Holtling. Aš sutinku su eh, kalbėjusiais. Procedūra labai techninė. Turim eh, galvoti apie tai, ar parlamentas pakankamai aktyviai tokiame darbe e, veikia. Nes iškyla problemų dėl įgyvendinimo teisės aktų. Supraskime, kad šią temą nagrinėti nebus lengva. Mes nenorime, kad dėl to galų gale nukentėtų mažos ir vidutinės įmonės. Taigi šis klausimas yra ir politinis. Leiskite man aiškiai pasakyti, homeopatiniai vaistai neturėtų uh, būti traktuojami kaip antrarūšiai. E, jie turėtų būti patvirtinti kaip tokios pat vertės. Ir dabar aš nenoriu leistis į procedūros detalės. EFDD vardu Nikola Pedacini. Sì, grazie Presidente. Dėkuoju, pirmininkė. Mes, aišku, kartu su kitais e, šešėliais pranešėjais E, bendradarbiausime šituo klausimu. Manome, kad šis klausimas labai e, techninis ir e, manome, kad čia reikėtų atsijėti veterinarinius vaistus nuo žmonėms skirtų vaistų. Apskritai mes šiuo etapu, turint omenyje visą tai, kas buvo pasakyta, manau, kad e, mes e, neprieštaraujame tam, kas siūlyma, bet dar grįžime prie detalių per koordinatorių susitikimą. Mes laukiame kitų narių prašymų įtraukti jos į pasisakančiųjų sąrašą. Jei niekas daugiau neprašo žodžio, sutiksime vėl žodį komisijai Norėčiau, kad ponas Rys atsakytų į užduotus klausimus. Ačiū. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už visą jų darbą ir atsakyti į keletą klausimų. Šį siūlymą turime svarstyti draugę su pagrindiniu pasiūlymu ir ten rasite atsakymus į klausimus dėl homeopatinių vaistų, taip pat dėl sankcijų. O dėl tiesiogiai su šiuo pasiūlymu susijusių klausimų, daugelis jų mm, susijęs, buvo susijęs su mokesčiais, pabandysiu juos aptarti. Kodėl komisija nusprendė E, šiame pasiūlyme siūlyti įgyvendinimo teisės aktą. Teisingumo teismo nutartyje C4 20 brūkšnys 16, e, kur aptarti agentūrų, e, aptartas agentūrų mokestinės įplaukos teismas rekomendavo remtis tokia sistema, bet kaip, kaip ir buvo minėta, svarstant farmakologinius mokesčius, ir, egzistuoja ir kitų galimybių. Iš tikrųjų, mes rengiamės keisti reglamentą dėl mokesčių, dėl mokesčių už vaistus. Tai aktualu ir, ir, ir medicininių vaistų agentūrai ir, ir valstybėms narėms. Agi, mes norime apriepti visą agentūrų sistemą ir užtikrinti, kad ta sistema būtų gerai sukurta. Kaip, kaip prisimenate, diskusijos dėl farmakologinių mokesčių vyko sudėtingai, nes E, buvo pateiktos įvairios prognozijos dėl to, kiek tai kainuos. Norime, šiame, kad šiame darbės dalyvautų visos institucijos, komisija ir nacionalinės institucijos. Be abejo, norėtume šį darbą užbaigti kuo greičiau, bet tai dar gali užtrukti nes mes turime atšvelgti ir parlamento prašymus dėl šio pasiūlymo e, poveikio vertinimo. Atsakydamas į klausimą, kaip e, pas, patvirtinti mokesčiai keis prieiga prie centralizuotų procedūrų, mes norime patvirtinti tokią mokesčių struktūrą, kad E, sistema nebūtų užblokuota, kad prieiga būtų užtikrinta visiems. Ir kadangi rinka šioje srityje yra nemenka, tai atveria naujas galimybės vaistų plėtotojams. Visi paaiškinimai dėl perinamojo laikotarpio tarpio iš tikrųjų mes bandysime išvengti situacijos, kurioje negaliotų joks teisės aktas ir neatsirastų teisinis, sėksime, kad neatsirastų teisinis vakumas. Toliau 50, 70 straipsnis. Dabartinė savo formuluotė, pagal dabartinę straipsnio formuluotę galima nustatyti mokesčių struktūrą už vaistus kitus ir taip pat ir žmonėms. Ačiū. Pirmininkas, dabar dar kartą sutiksiu žodį ponui Tomasesko pranešėjai. Uh. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad jie paaiškino keletą aspektų, kurie e, būtų sukėlę Mm, daug kontroversiškų diskusijų, turbūt, jeigu jie nebūtų buvę paaiškinti taip, kaip e, jūs dabar padarėte. Dar vienas pastebėjimas dėl to, ar ta tema yra politinė ar techninė. Aš manau, kad ta tema yra susijusi su sveikatos reikalais. Man tai yra svarbiausia ir aš galiu Jūs patikinti, kad atitinkamai, jei bus skiriama e, pakankamai dėmesio. Ir galų galėt noriu padėkoti komisijai ir kolegoms, šešėliniams pranešėjams už jų indėlį ir norėčiau visus patikinti, kad atsižvelgsiu į visus jūsų pastebėjimus. Tikiuosi, kad taip mes e, sukursime kuo geresnį ir pranešimą. Labai ačiū. Ir dabar dosie pateikimo terminas, pateikimų, e, pakeitimų teikimo terminas yra birželio 15 diena 12 valanda dienos. 15 birželio 12 valanda. Envi komitete balsuosime rugsėjo 22 dieną. Ir kol kas dar nenuspręsta, kada bus balsuojama plenarnėme posėdėje. Dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijoje. Ir dabar periname prie kito ir paskutinio klausimo. Envi nuomonė Europos strateginių investicijų fondas. Junkerio planas vadinamasis. Norėčiau paprašyti ponę Mirjam Daly, kuri rengia nuomonę, e, pristatyti dokumentą, o po to šešėliniai pranešiai galės prisidėti prie diskusijos. Pone Daly. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad plenarnėme posėdėje, ekonomikos komitete, biudžeto komitete ir INTA komitete jau vyko aktyvios diskusijos dėl šio, sakyčiau, ypatingo e, dosie Europos strateginių investicijų fondas, kaip jūs sakėte, tai yra vadinamasis Junkerio planas. Europos parlamentas dokumentą gavo tik prieš keletą savaičių. Investicijų plano pagrindinis uh, tikslas yra skatinti investicijas, kurios leistų Europai e, performuoti ekonomiką ir užtikrinti socialinę ir teritorinę sąnglaudą visoje Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad e, pereigimas prie tvarios, e, resursus efektyviai naudojančios ekonomikos yra bendrai Europos ateities perspektyvų esmė ir tikslas. Aš savo ruoštų rengiu Envi nuomonę, šešėlinių pranešėjų posėdžiai vyko, stengiamės derinti skirtingų frakcijų nuomonės ir prioritetus. Ir norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų indėlį į šią nuomonę. Norėčiau išskirti septynis pagrindinius punktus, kurie Envi komiteto nuomonė yra labai svarbus. Pirmiausia, labai svarbu užtikrinti, kad Europos investicijų bankas E, remtų ir e, prioritetizuotų tvarius projektus dėl e, energijos taupių projektų, energijos efektyvumo projektų susijusių su tvarios ES tikslais, Europos 2020 strategija, su klimato paketu 2030 metams ir panašiais kitais dokumentais. Antras dalykas, per nuomonę mes turime išaiškinti visą kriterijų sąrašą investicijų prioritetizavimui. Pagal tai tvarus transportas, e, tvarus mobilumas, elektrifikacija, e, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, energijos infrastruktūros plėtra, išmaniųjų skaitiklių ir e, elektros sąsajų plėtra, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra bus tarp prioritetų Ir e, visų pirma bus e, sutelktas dėmesys į energijos efektyvumą skatinantį pastatų atnaujinimą. E, turime per investicijų projektą išskirti projektus, kurie užtikrina ekonomikos tvarumą, tvarų plėtrą, plėtros projektus ir ekologiškus pokyčius investicijų reikia ir tam, kad paremtume inovacijas, mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą. Tokios investicijos e, turėtų tikslingiau finansuoti naujų rūšių atsinaujinančių e, e, energijos šaltinius, anglies kūro technologijas ir technologijas, kurios dar E, tebėra demonstracinėme etape. Be to turi būti ieškomi efektyvesni nauji vaistai. Visas investicijos, kuriais Eurosieis Europos investicijų strategija, e, bus iš valstybės biudžeto, todėl jos e, Envi komiteto nuomonė turėtų būti labai kruopšiai tikrinamos, turi būti atliekami poveikio tyrimai įvertinant jų atitikimą energetikos ir ekologiniams tikslams. Kitas dalykas skaidrumas ir atskaitomybė. Tai turi būti užtikrinta, kuriant investicijų politiką ir rengiant garės projektų atrankai. Na ir paskutinis pastebėjimas. Laikausi nuomonės, kad reikėtų vengti kad investicijų e, vertinimo komitetas E, susidėtų tik iš finansų ekspertų. Finansinis aspektas pasirinktų projektų požiūrių yra tik tai viena pusė. Reikia daugia disciplininio požiūrio, nes turime užtikrinti, kad socialiniai, ekologiniai e, projektų elementai taip pat būtų deramai pasverti ir skatinami. Taigi tiek bendrai mes galėjome e, surašyti į nuomonę suprantame, kad e, galutinis pasiūlymas e, paskatins e, labai reikalingas struktūrinės reformas ir taip mūsų ekonomika bus tvaresnė, efektyviau naudos resursus ir e, mes galėsime sutelkti dėmesį į tuos aspektus, kurie iš tiesų gali pakeisti padėtį ir kurie leis Europos investicijų fondui pakeisti mūsų ekonomikos pobūdį ir sukurti darbo vietas. Tokia yra mūsų nuomonė. Kaip aš jau anksčiau sakiau, tikiuosi, kad palaikydami ryšį su ekonomikos komiteto pranešėjais ir su ITRE komiteto pranešėjais užtikrinsime, kad ENVI nuomonė uh, būtų atspindėta galutinėme EFSI dosie. Taip mes užtikrinsime tvarę plėtrą ir resursus efektyviai naudojančią ekonomiką. Tik taip e, ekonomika galės būti skatinama ir bus sukurta daugiau darbo vietų. Ačiū. To... Ačiū, ponė Dali. Dabar šešėliniai pranešėjai. Visų pirma, APP e frakcijos vardu ponas Gyzekė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū ir Mirjam Dali už nuomonę, kuri yra subalansuota. Aš palaikau. E, iš principo visas jos mintis. Žodis e, offensive panaudojamas man netrukdo, tačiau lėšos šiai e, iniciatyvai paimtos iš infrastruktūros e, priemonės ir 2000, horizontas 2020 programos. Ši programa yra, jau ir taip yra Europos augimą skatinanti programa ir turėtume trumparagiškai neperskirstyti jo, jai skirtų lėšų, o Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė neturėtų būti panaudojama privačių investicijų pritraukimui. Visos investicijos turėtų atitikti EIPT e ir e, Horizontas 2020 e, tikslus. Reikia investicijų, atneštų naudą, kurios atneštų naudą visai ekonomikai. Daugelis pateiktų pasiūlymų eina tą kryptimį ir nusipelno paramos. Aš, aš pats norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Visų pirma, dėl novatoriškų sveikatos apsaugos paslaugų. Reikia, kad EFSI finansuotų projektus, kurie įneštų indėlį į visuomenės sveikatos apsaugą. Uh, Šioje srityje Europa tikrai e, galėtų tapti lyderę, pavyzdžiui, elektroninės sveikatos paslaugų srityje. E, investicijų e, priemonė turėtų būti į, palanki mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes būtent jos sukuria augimą ir darbo, viet, ir darbo vietas. Reikėtų jų neišstumti iš rinkos. EFSI turėtų mm, vengti nereikalingos biurokratijos. Taip pat tas fondas neturėtų pakengti jau vykstančiam darbui. Jis turėtų būti kiek įmanoma mažiau biurokratiškas. Reikėtų į, į jo darbą įtraukti ir aplinkosaugos aspektus. Investicijų tvirtinimo komitete daugiausia bus finansų ekspertai. Todėl aš manau, kad EFSI gali būti nukreiptas teisinga kryptimi ir būtent ta kryptimi pranešė ir dirba. Pirmininkas, ačiū. EKR frakcijos vardu, ponės Winburn. Ačiū. Šiandien kalbėsiu ponios Gerling vardu, šešėlinės pranešėjos, kurie atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti. Aš perskaitysiu jos parengtą tekstą. EFSI tikslas yra pritraukti privataus sektoriaus investicijas, užtikrinti didesnį konkurencingumą ir pasiekti augimo ir darbo vietų sukūrimo projektų atrankos prioritetai visada turėtų būti projektų gyvybingumas, E, paremtas investiciniais kriterijais. Norime užtikrinti, kad projektai, kurie geriausiai gali atitikti fondo tikslus ir kurie daugiausiai pritrauks privataus sektoriaus investicijų, būtų atrinkti. Todėl reikia e, rinktis iš kiek įmanoma didesnės įvairovės projektų, bet atrinkti projektus tik tai pagal konkrečius jų aspektus. E, pritariu pranešėjos komentarams dėl penktojo straipsnio, nes tos dabartinės nuostatos apribotų projektų įvairovę nes įvedami papildomi kriterijai. Tai visų pirma ekonominė priemonė. Jeigu įtrauksime per nelik daug aplinkos sauginių kriterijų, sumažinsime dalyvauti norinčių investuotojų skaičių. AKR frakcijai kelia susirūpinimą pranešėjos pasiūlymas įtraukti, aplink, siūlymas įtraukti aplinkos saugos ir socialinių reikalų ekspertą į investicijų komitetą. Šis komitetas neturi būti politizuotas, jame neturi būti kurio nors sek, konkretaus sektoriaus atstovų. Jo tikslas užtikrinti užtikrinti, kad e, veikla vyktų laikantis taisyklių. Todėl negalima daryti prielaidos, kad įtraukus aplinkosaugos socialinių, ar socialinių reikalų ekspertą kažkaip jo darbas pagerės. Taip pat pranešėja nekalba apie EFSI finansavimą. Pranešėja, atrodo, palaiko komisijos pasiūlymą paimti 2,7 milijardus eurų iš horizontas 2020, kad būtų paremtos e, investicijos į ekonomiką. Nežiūrint tai, kad e, Horizontas 2020 daugiausia finansuoja e, bazinius mokslinius tyrimus, nes baziniai tyrimai gali būti, atneši labai didelės naudos ateitie, tačiau sumažinsime tos programos potencialą ir sumažinsime ES indėlį į šiuos mokslinius tyrimus. Todėl nu, reiktų pasirūpinti, kad horizontas 2020, kad horizontas 2020 programos e, mažinimas ateityje būtų kompensuotas ir lėšos paimtos iš šios programos būtų, turėtų būti paimtas iš, paimtos iš tų programos dalių, kur finansuojami komerciškai gyvybingi projektai, kurie ir patys gali pritraukti privataus sektoriaus finansus be EFSI e, pagalbos. Daugiau šešėlinių pranešėjų nematau. Aš pats esu žaliųjų šešėlinis pranešėjas ir norėčiau pasisakyti, išsakyti mūsų frakcijos nuomonę. Visų pirma, noriu padėkoti už um, nuoseklų darbą ir bendradarbiavimą su pranešėja ponė Dali. Uh, Matau, kad mūsų komiteto nuomonės projektas, kurį parengė ponė Dali, e, apima nuorodas į ES klimato kaitos tikslus, taip pat e, našų energijos naudojimą. <clears throat> Norėčiau pabrėžti, kad visos investicijos pagal EFSI fondą turėtų prisidėti prie svarumo, prie ekologiškėjimo Ir todėl mūsų komitetas turėtų reikalauti, kad strateginių investicijų fondo lėšos neturėtų būti skirtos finansuoti aplinkai žalingus projektus ir investicijas. Kalbant apie projektų atranką, aš dar kartą akcentuoju, kad sprendimai e, strateginių investicijų fondo primami turėtų būti primami labai skaidriai ir, ir E, atskaitingai, nes kartais iškyla problemų, pavyzdžiui, kalbant apie Europos energetinio saugumo strategiją ir bendrijos intereso projektus, pasigendame to atskaitingumo ir skaidrumo sprendimų prieimime nes nėra aišku, kaip buvo atrinktas vienas ar kitas projektas. Todėl FC atveju pagidautume visiško skaidrumo ir aiškios atrankos grandinės. Rizikos veiksmas taip pat svarbus. Žinome, kad EFSI užtikrins garantiją per EIB. Didesnės rizikos, tai reiškia, kad bus galima gyvendinti ir didesnės rizikos projektus. Tačiau nereikėtų privataus sektoriaus privačiam sektoriui tenkančios rizikos tiesiog perkelti es institucijoms ir mokesčių mokėtojams. Tik tai reikėtų užtikrinti, kad būtų atrinkti tikrai naudingi projektai. Taip pat reikėtų įvesti tvarumo kriterijų rinkinį į, į, į projektų atranką, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir išvengtume nenaudingų projektų ar taip pat reikia remtis patvirtintais kriterijais. Kalbant apie strateginius investicinius projektus energi, energijos rytyje, sumanėjai tinklai ir saugojimo ir, ir, ir e, energijos saugojimo galimybės. Tokie projektai turėtų, susilaukti, turėtų būti prioritetiniai, taip pat projektai skirti ener, didesniam energijos našumo naudo, didinimui projektai turėtų būti e, ištirti ir vertinant jų poveikį bioįvairoviai ir ekosistemoms. Atsažnai apie tai tik kalbame, tačiau matome, kad Europos bioįvairovės strategija, strategijos tikslų kol kas nepasiekėme. Galiausiai norėčiau pasiūlyti įtraukti į penktajame straipsnėje esantį sąrašą tvaraus vandens valdymo tikslus, nes tai svarbu Europos ateičiai. Todėl norėčiau, kad e, šie projektai būtų įtraukti į sąrašą. Tikiuosi tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Now, uh... Na, o dabar pasiekėme EFDD. Šešėlinė pranešė Leonora Evi. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju taip pat kolegai Daliai už pateiktą e, projektą. Man atrodo, jog e, problema yra ta, kad nepakanka investicijų, reglamento projekte apie tai kalbama, taip pat griežtos ekonominės priemonės, kurias patyrė valstybės narės pastaraisiais metais ir dėl to e, sumažėjo e, ir e, paklausa. Todėl Naujasis e, investicijų planas ir buvo pasiūlytas, jisai e, numato sukurti palankias sąlygas visose sektoriuose, kuriuose turi e, būti e, investuojama, siekiant e, atremti tos rizikos faktorius, kurie iškyla, sprendžiant užimtumo e, problemas, E, tinkamai naudojant išteklius, gavinant ekonomiką ir siekiant e, aplinkosauginių aspektų įtvirtinimo. Komisija remia e, žiedinę ekonomiką ir žalę ekonomiką ir skatina veikti šitą linkime. Tačiau uh, ta veikla, kuri susijusi su žaliaja ekonomika, yra rizikinga finansiniu e, požiūriu. Todėl fondo kontekste reikia tai atsižvelgti. Taip pat e, turime teikti ypatingą svarbą e, socialiniams ir aplinkosaugos e, aspektams bei naujovių, inovacijų aspektams. Ir turime sieti tuos aspektus su užimtumu. Uh, infrastruktūrų projektai taip pat turi e, būti vertinami prioritetiškai tai ir e, ypač tose sritise, kurios susijusios su e, klimato kaita, kova su potviniais, žemės apsauga negalime pasitenkinti vien tik tuo, jog apskritai investuojam į infrastruktūras, turime veikti tikslingiau, nes tos infrastruktūros turi taip pat įvairių aplinkosauginių pasiekmių, nepamirštant šitame kontekste ir CO2 iš metalų. Mes e, manome, jog e, techninės paramos komitetas e, yra nebūtinas, kuris Čia minimas e, Europos investicijų banko dabartinių struktūrų visiškai pakanka mūsų nuomonė. Taip pat manome, kad e, projektų atrinkimo mechanizmas bei rezultatų vertinimo e, procesas turi būti skaidrus, piliečiai turi gauti visą tą informaciją ir paskutinis dalykas įmonės, kurios yra minimos tekste, tai yra tos įmonės, kurios e, gautų tas investicijas. E, yra įmonės turinčios 3000, įmonės turinčios 3000 darbuotojų. Tačiau galvojant apie mažas ir vidutinės įmonės, mes pasiūlysime pakeitimą, kad darbuotojų skaičiaus riba būtų sumažinta. Nes žinome, jog turime šiame kontekste galvoti apie mažas ir vidutinės įmonės ir žinome, kad dažnai tokiose įmonėse dirba apie 250 darbuotojų, tad matome, kad tas skaičių skirtumas yra pakankamai didelis su, palyginus su taryba. Alde frakcijos šešėlinį pranešėją nėra, todėl ponė bėda pakeisi. Labai ačiū. Ir atsiprašau už kolegę bet bendrai galiu pasakyti, kad labai remiame pranešėjos darbą. Ir galiu tik porą dalykų pridurti. Alde frakcija pasisako už tai, kad būtų ieškoma alternatyvių fondų. Ir pagrindinis šaltinis būtų metų pabaigai nesunaudojami fondai. E, tai ES e, valstybių narių gražinami pinigai. Tie pinigai galbūt galėtų būti perpaskirstomi ir e, tokiu būdu nereikėtų kištis į tokius fondus kaip Horizontas 2020 arba ES infrastruktūros tinklų sujungimas. Per praeitą kadenciją mes galvojame, kaip būtų galima užtikrinti finansavimą. Mūsų nuomonė, E, šis dabar aptariamas fondas e, tvers Europos kaip modernaus subjekto galimybės. Europa galės tapti lyderę mokslinių tyrimų ir naujovių kūrime visame pasaulyje. Aš e, pati pasisakau už e, pono Junkerio kuriamus fondus, nes tai prisidės prie darbo vietų kūrimo ir panašiai. Bet kažin ar jis turi kokią stebuklingą lasdelę, kuri nulemtų, kad viena ar kita finansuojama sritis e, viską iš esmės pakeis. Turėtume pasirūpinti, kad e, pinigai paimami iš horizonto 2020 būtų skirti moksliniams tyrimams, o ne kam kitam projektai turi būti tvarūs ir taip pat ekologiški. Taip pat labai svarbu užtikrinti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, o procedūros turi būti paprastos, lengvos ir greitos. Nėra nieko blogiau, kaip e, e pinigai pradingstantis komisijos pobūdžio finansavimo projektuose, kuriuos valstybės narės turi pritaikyti. Ir galų gale valstybės narės turėtų užtikrinti deramą atskaitos mechanizmą. Nereiktų, kad e, viešieji pinigai būtų išvaistyti, prarasti arba sumesti į tą patį katilą kaip privatieji. Aš dėkuoju, kad mes išklausėte ir atsiprašau už savo kolegę, kuri negalėjo atvykti. Ačiū, o dabar parlamentarai. Visų pirma, kas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Mirijam Dėlį. Jos e, pasiūlytas tekstas labai subalansuotas. Norėčiau taip pat e, atsakyti į APP šešėliniam ir, ir ACR šešėliniam pranešėjams dėl jų uh, abejonių dėl mūsų pasiūly, pasiūlymo e, išplėsti ekspertizę. Kodėl, kad išlėksime ekspertų spektrą, kodėl tai turėtų būti daroma ir kodėl turėtų būti pateikiami požiūriai, kurie skirtusi nuo uh, E, finansų ekspertų e, požiūrio, kodėl e, finansų ekspertai nelaikomi biurokratais kaip tokiais, nes mums priekaištaujama, kad tuomet padidėtų biuro, biurokratiškumas sistemos. Mes manome, kad investicijų srityje turime veikti kitaip dabar ir mes manome, kad vien tik tai finansinė prizmė kartais nereikia matyti uh, tam tikrų svarbių dalykų ir atsižvelgti į tos ar kitos teritorijos specifiką bei į e, aplikos auginius aspektus, tiek e, turint omenyje teigiamus, tiek ir neigiamus e, aspektus. Būtent e, todėl aš norėčiau pakviesti kolegas pamastyti šitą temą, kad mes nepadarytume vėl iš naujo tų klaidų, kurias darydavom e, anksčiau. E, nes investicijos nėra tik tai finansinis ir, ir, ir ekonominis dalykas. Kita vertus visiškai sutinku su tuo, jog turime ginti horizontą 2020 e, ir, ir kitas programas, kurios yra e, nuolatinės programos. Aš manau, kad ponė Daly nesiūlo pasiremti e, horizonto 2020 tam, kad, kad būtų e, garantuojamos investicijos. Aš manau, kad e, parlamentas turi, turi galvoti apie tam tikras alternatyvas. Ir paskutinis dalykas dėl konstatuojamųjų dalių. Dėl e, tų dalių, kur kalbama apie patį projektą investicijų fondo ir e, mes turime būti realistai ir galvoti, ko galima pasimokyti iš praeities e, klaidų. Ačiū. Toliau žodis ponė Pierik. Labai ačiū pirmininkė, kai mes Niderlanduose kalbame apie šį investicijų planą, E, jaučiam labai daug entuzijazmo. Ir paprastai žmonės sako, kad reikia tos projektus įgyvendinti ir jie galvoja, kaip tos projektus būtų galima perimti. Norėčiau uh, grįžti prie to, ką uh, mūsų kolega sakė. Stenkimės padėti išaiškinti mažoms ir vidutinėms įmonėms, uh, kaip elgtis su tais projektais. Nesiorientuokime tik į stambesias įmonės. Kitas dalykas dėl skaitmeninės darbo atvarkės daug kalbėsime apie e, sveikatos sritį, apie e, ūkininkus, jų šeimas. Aš manau, kad e, e šias temas turėtume įtraukti į bendrą paveikslą. Energetikos projektai. Labai dažnai kalbame apie stambiausius projektus, bet žmonėms neretai reikia mažų. Pavyzdžiui, kai kalbam apie vadinamai energetinių požiūrių pasyvų būstą, kai ne, nesunaudojama pakankamai energijos, tiksliau yra pagaminama daugiau energijos negu sunaudojama. 800 tūkstančių yra skiriama pastatų renovacijai. Aš manau, kad tie pinigai turėtų būti panaudoti. Bendrai pritarėme viskam. E. Ponas Balcu, paskutinis. Elnök úr, köszönöm a szót. A raportőr a jelentése második részében nyújtja be az át. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešėja pateikė nuomonės eh, projektą su tam tikrais eh, eh, pakeitimais. Man atrodo, jog lūkesčiai yra pernelyg aukšti. Aš manau, kad galėtume būti skeptiškai nusiteikę dėl to pasiūlymo, bent jau aš esu skeptiškai nusiteikęs, dėl pačių sumų Europos Sąjunga pasiūlė 21 milijardą eurų ir, ir, ir 15 milijardų eurų, kurie būtų panaudoti kaip, kaip sverto efektas Europoje yra daug apie tai kalbama ir iš tikrųjų reikėtų daug profsąjungų diskutuoja šito klausimu ir jos e, taip pat skeptiškai žiūri, kaip e, turime skatinti privarų, pri, privatų sektorių e, investuoti. Žinome, jog e, jau yra pakankamai neigiamas patirties. E, šioje srityje, be kita ko ir Vengrijoje, galiu tokių pavyzdžių pacituoti, žaliųjų šešėlinis pranešėjas sakė, jog turi būti užtikrinama, kad rizikos faktoriai negultų ant mokesčių mokėtojų pečių. Ir paskutinis dalykas pranešėja pabrėžė, jog tarp 2020 tikslų yra ir e, naujų darbo vietų kūrimo tikslas Europos Sąjungoje 67 e, procentai darbo vietų yra mažose ir vidutinėse įmonėse. Tokia informacija galbūt turi raminamą poveikį. Europos komisija taip pat pabrėžia, kad mažos ir vidutinės įmonės turi būti dėmesio centre. Tačiau tekste, kuomet kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės ir investicijas, tai ten yra pasakyta, jog prieiga prie paskolų turėtų būti užtikrinama lengviau mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau įmonių darbuotojų skaičius, skaičiaus riba yra minima 3000, juk mažose ir vidutinėse įmonėse kartais dirba apie 200 e, darbuotojų. Aš e, manau, kad ta aukšta riba vis dėlto yra tam tikras prieštaravimas palyginus su kitomis nuostatomis dėl mažų vidutinių įmonių. Jei Komiteto nariai daugiau nieko nenori pakomentuoti. Išklausysime komisijos atstovės iš ECFIN, ponios Macen. Norėčiau, kad sureaguotumėte į komiteto narių nuomonės ir šešėlinių pranešėjų išsakytas pozicijas. Ačiū. Noriu iš karto pasakyti, kad komisija sveikina Envi komiteto dalyvavimą EFSI, kurime norime padėkoti, kad taip sparčiai e, apsvarstote šį teisės aktą tvirtimą pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. E, suprantame, kad jūs e, teikėte didelį pradėtą šio dokumento svarstymui, nes dalyvauja labai daug komitetų ir komisija to tikrai patenkinta ir mes atidžiai klausomės jūsų pasiūlymų. Keletas narių minėjo biudžetą. Noriu pasakyti, kad komisijai kelia susirūpinimą 18 ir 19 straipsnių e, išbraukimas, siūlymas tuos straipsnius išbraukti. ES biudžetui galioja labai griežtos taisyklės ir komisija pat, tuo pagrindu pateikė savo pasiūlymą, todėl svarbu, kad neprasidėtų diskusijos kasmet ir kad turėtume galimybę pritraukti privataus sektoriaus investicijas ir kad e, būtų sukurtas tas sverto poveikis, kuriuo ir paremtas strateginių investicijų fondas. EITP ir Horizontas 2020 programos lėšos nebus prarastos bus, tie pinigai bus panaudoti pritraukti daug didesnės sumas. EFSI e, daugiklio poveikis e, užtikrins finans, finansus ir horizontas 2020 bus e, skiriamos lėšos infrastruktūrai, o perskirstyti EIPT e ištekliai pa, užtikrins didesnį poveikį. EFSI tikslai yra platesni nei dviejų minėtų programų. Papildomumo aspektas, kurį kai kas minėjote, yra komisijos pasiūlymo pamatas. Projektai, kuriuos finansuotų privatus sektorius arba viešasis sektorius, neturėtų e, gauti, sulaukti paramos iš EFSI investicijų komitetas ir įvertins šį papildomumo aspektą, taip pat tik nuotinės ataskaitos ir taip užtikrinsime, kad šie kriterijai būtų e, tenkinami. Investicijų komitetas yra svarbiausias šio pasiūlymo elementas. Jis siūlomas, kad būtų galima kiek manoma geriau išnaudoti lėšas ir, ir e, užtikrinti didžiausią įmanomą gražą. Būtent todėl tas komitetas turi būti sava, savarankiškas ir taip turime užtikrinti, kad EFSI būtų sėkmės atvejais komitetas turi būti depolitizuotas ir parlamentas neturėtų būti tiesioginį komisiją tiesiogiai susijęti su investicijų komitetu. Komitete dirbs nepriklausomi ekspertai, kurie gyvendins e, politinių pagrindų patvirtintas gairias. Norėčiau pakomentuoti investicijų gairias, nes jūs komentuojate jas savo nuomonės projekte. Svarbu, kad jos būtų paprastos ir lengvos naudoti, nes kitaip e, projektas praras prasme. E, tam tai svarbu, kad pritrauktume investicijų. Komisija nesirengės remtis geografiniu e, teritorijų kriterijumi. Jūs gausite reguliarias ataskaitas E, bus kasmetinės ataskaitos, taip pat vidutinė e, laikotarpio ataskaita ir taip turėsite galimybę e, įsitikinti, kad kriterijai, kurie buvo patvirtinti, yra įgyvendinami dėl poveikio vertinimo. Norėčiau pasakyti, kad kai kurie projektai, kuriems skirs dėmesio EFSI, bus nedidelio masto projektai. Todėl tai turėtume turėti omeny, kai E, keliame reikalavimus vertinimo e, kriterijui. Užbaigdama noriu pasakyti, kad mes labai atidžiai stebime jūsų darbą, kaip ir kitų komitetų darbą, ir laukiame galutinės jūsų nuomonės bei Europos parlamento galutinio pranešimo šiuo klausimu ir tikimės toliau su jumis bendradarbiauti. Ačiū. Ačiū, ponė Matsen. Dabar žodis pranešėjui. Pranešėjai. Ačiū, pirmininkė, norėčiau pasidalinti paskutinėmis pastabomis. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir padėkoti kolegams už visas jų išsakytas mintis. Ir manau, kad galiu daryti išvadą, kad mes sutarėme pagrindiniais klausimais, kurie yra ypač aktualūs Envi komitetui, tačiau yra kai kurių klausimų, kuriuos taip pat norėčiau patikslinti. E, slengs skaičiai įmonėms, kuriuos reikia įtraukti ir siūlymas juos sumažinti, mes tam pritarėme. Mm, Ta klausimą svarsto ir ikon komitetas. Ir apie tai ikon komitetas e, kalba savo pranešime. Kitas klausimas - pozityvus kriterijai jei Envi nedarys spaudimo, kad būtų pasirinkti tvarus e, ir našus projektai, kas tada tuo imsis, nes juk mūsų komitetas ypač pasisako už tokias iniciatyvas ir aš manau, kad reikia nepamiršti ekonomikos ir aplinkosaugos. Ir aš tikrai nemanau, kad jei sutel, jeigu nepamiršime būtinybės e, m, pritraukti daugiau aplinkosaugos projektų. Nemanau, kad tai kažkaip atbaidys investuotojus. Manau, kad reikia pasisakyti už ekonomikos ekologiškėjimą ir manau, kad ekonomika ir aplinkosauga turėtų progresuoti lygia greta. Dar norėčiau kai ką pasakyti, pakomentuodama pareiškimą, kad pranešėja esą pasisako už 2,7 milijardų eurų paėmimą iš EIPT e ir e, Horizontas 2020 programos. Tai visiškai nepagristas teiginys dėl finansų, e, dėl horizonto, lėšų iš horizonto programos ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, tai yra aplinkosaugos komiteto e, kompetencija ir komitetas mano, kad tai turėtų būti, kad, kad tie, tos programos turėtų būti finansuojamos pagal, pagal daugiametę finansavimo programą iki 2010-ųjų ir kad reiktų pasitelkti lankstumo nuostatas, o ne paimti lėšas iš tų programų. Todėl norėčiau visus patikinti, kad rengdama šią nuomonę tikiuosi, kad mes parlamentas parengsime vieną poziciją ir užtikrinsime, kad EFSI e, fondas būtų sėkmė dėl investicijų komiteto. Manau, kad jis turėtų būti labiau įvairialypis, sudarytas ne vien iš finansų ekspertų, nes reikia nagrinėti ne tik iniciatyvas ir projektus, kurie buvo finansuojami iki šiol. Mes sutarėme visi, kad, kad tai, ką darėme iki šiol, mus atvedė būtent į šį momentą. Ir reikėtų ne vienalypio komiteto, kuris priimtų tokius pat sprendimus kaip iki šiol, bet kitokios sudėties komiteto, kuris mus nuvestų kitur. Kitaip, man atrodo, šis projektas gali būti nesėkmingas. Tikiuosi sėkmingai toliau bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir noriu parengti stiprią, solidžią nuomonę, kurioje būtų išdėsta mūsų nuomonė, kurias atsispindėtų ir pasiūlymą dėl EFSI. Ačiū. Dabar e, pranešimo nagrinėjimo darbo atvarkė. Pakeitimus reikia įteikti iki kovo 23, 18 valandos. Tai terminas kitą savaitę. Endi komitete balsuosime balandžio 14-ąją. Tikriausiai iškart prasidėjus posėdžiui 9 ryto ekon ir biudžeto komitetuose balsavimas e, vyks balandžio 20-ąją, o plenarinėje e, sesijoje, kada balsuosime dar nepatvirtinta. Tuo ir baigėme šiandienos posėdžio darbo atvarkė. Norėčiau dar priminti Jums, kad kitas komiteto posėdis numatytas kovo 26-ąją Bruselėje bei kovo 31-ąją taip pat Bruselėje. Ačiū visiems už dalyvavimą ir bendradarbiavimą. Linkiu visiems geros dienos.